Kolleginnen und Kollegen, ich bitte. Mėly kolegos, norėčiau paprašyti tylos. Norėčiau paprašyti taip pat jūsų leidimo pradėti šį posėdį. Ar kas nors norėtų pakeisti darbo atvarkę? Niekas nenori. Aš pats irgi neturiu jokių prieštaravimų, todėl perinam iš karto prie e, trečio darbo atvarkės punkto. Džiaugiuosi, kad mes šiandien uh, Galime pasveikinti delegaciją iš, Arabo, iš Persijos įlankos Arabų šalių bendradarbiavimo tarybos. Jei šią delegaciją vadovauja Abdullah Mohamedas Alšeikas iš Saudo Arabijos. Saudė Šūra tarybos pirmininkas po to dalyvauja, dalyvauja panas Banhilali iš Omano, Medžliso pirmininkas. Be to dalyvauja delegacijoje kiti šūrų atstovai iš šešių įvairių valstybių ir iš bendradarbiavimo tarybos. 2011 e, metais Europos parlamentas e, priėmė pranešimą, būtent e, rezoliuciją dėl ES ir Persų įlankos bendradarbiavimo tarybos bendradarbiavimo stiprinimo. Tai generalinio sekretoriaus vizitas. Tai, tai būtent Persų Įlankos arabų bendradarbiavimo tarybos e, generalinio sekretoriaus vizitas e, e, iš tikrųjų ir yra įnašas į mūsų strateginį bendradarbiavimą. Tai reiškia, mes intensyviname dialogą, mes norime aptarti įvairias temas, kurios domina abi šalis, tai būtent žmogaus teisės, mokslinius tyrimus, mokslo, mokslo klausimus, švietimo klausimus. Taigi labai įdomu Pone Abdullah bin Mohamed Ašeikai, kaip Jūs manote, kaip vystosi mūsų santykiai ir mūsų bendradarbiavimas? Ar iš tiesų bus sudaryta Arabų pusėsalėje politinė sąjunga, kaip buvo pasakyta taip pat e, pastarai rugsėjai. Labai smagu, kad galiu pristatyti Jūs, e, nes aš esu e, su ponia Gerika Nibler, delegacijos su Arabų šalimis vadovas. Ir suteiksiu Jums e, žodį dabar ir tikiuosi, kad mums liks taip pat laiko diskusijoms e, ir džiaugiuosi diskusijomis e, dėl klausimų, kurie buvo iškelti per pastarąsias dienas. Tikiuosi išsamios diskusijos taip pat apie a, politinius, religinius ir kultūrinius klausimus. Aš pats bent jau asmeniškai manau, kad e, ir žmonės, kurie neturi jokio ryšio taip pat su didžiaja dauguma vakarų e, kultūros ar visuomenės, taip pat turi turėti savo teisę išreikšti savo nuomonę. Tačiau, tačiau tai nėra ir argumentas pateisinti savo veiksmus, e, būtent tuos veiksmus turiuomenyje, kurie buvo padaryti pastaruoju laiku Ir tai tie žmonės, kurie sukūrė tą a, baisų filmą, iš tikrųjų neturėjo teisės to daryti, jie neturėjo teisės kiršinti šalių. Pirmiausia, a, pirmiausia a, ponui a, Binu Mohamedui Alšeikui suteiksiu žodį. Prašome. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Sadat Said Elmar. Ponius ir ponai, e, gerbiamas e, Elmarė Brokai, Elmarė Brokai, užsienio reikalų komiteto pirmininkė, ponė Nibler. E, santykių su arabų pusėsalių delegacijos pirmininkė, parlamento nariai, gerbiami dalyviai. Norėčiau Jūs pasveikinti savo vardu ir e, savo kolegos, o mano konsultacinės e, tarybos pirmininko pono Anman e, Mavaly vardu. Aš noriu prisistatyti įvairių Persų įlankos bendradarbiavimo tarybos delegacijos atstovų vardu. E, mes norime padėkoti už pakvietimą visos atvykusios delegacijos vardu. Noriu Jūs pasveikinti visų delegacijos narių atstovaujančių skirtingus parlamentotus vardu. Pirmiausia, Omano konsultacinė taryba yra atstovaujama, taip pat Junktinių Arabos Emiratų nacionalinė federalinė taryba, Bahreino atstovų taryba, Kataro atstovų taryba ir o, Kuveito Omaro atstovavimosios tarybos atstovai. Aš noriu pasakyti jums, kad jūs Europos parlamente esate mūsų draugai. Mums Europos parlamentas yra sektinas pavyzdys. Jis yra e, regioninio bloko sėkmės simbolis, regioninio bendradarbiavimo kuris e, yra suderintas gera valia, draugiškumu ir partnerystės simbolis. Mes e, Persų įlankos e, tarybos atstovai tikimės panašaus, panašios ateities, mes tikimės, kad mūsų bendras likimas suvesi bendrą ateitį. Mes Persų įlankos bendradarimo taryboje turime du bendrus dalykus su jumis. Uh, Turime solidžią e, politinę ir ekonominę bazę ir e, labai turtingą e, paveldą, socialinį ir kultūrinį paveldą. Taip mes galime rasti daug bendrų bendradarbiavimo taškų. Ponios ir ponai, mes atstovaujame delegacijai suvienijančiai Persų įlankos bendradarbiavimo šalis. Mūsų parlamentai atlieka e, dominuojantį vaidmenį e, valstybių politinėme gyvenime. Jie priima teisės aktus ir kontroliuoja vyriausybės, taip pat nuolat peržiūri mūsų politinės ir vykdomasias sistemas. Taip pat mūsų parlamentai e, vykdo mūsų visuomenių reformas, kad būtų užtikrintas geresnės e, mūsų visuomenės gyvenimas ir klėstėjimas. Mūsų parlamentai atstovauja mūsų žmonės skirtingose tarptautiniuose formuose. Ponios ir ponai, tarp parlamentiniai santykiai yra labai svarbi ašis, leidžianti e, sutvirtinti bendradarbiavimo galimybės. Tokie tarp parlamentiniai santykiai e, susidedantis iš svarbių susitikimų, leidžia pasikeisti vizitais, patirtimi ir nuomonėmis. Gerbiami dalyviai, akivaizdu, kad Sirijos krizė yra e, viena iš skaudžiausių mums rūpimų temų. Nusikaltimai žmonijai tęsiasi. Taigi, mums visiems reikia imtis bendrų pastangų, kad rastume šios krizės sprendimą. Ir e, galiausiai gyvendintume jungtinių tautų rezoliucijas. Taip pat reikia bendrauti su jungtinių tautų e, atstovais ir Arabų lygos atstovais, kad būtų išspręstos šios skausmingos problemos. Reikia kad pasaulio šalis e, nutrauktų brandolinių ginklų platinimo. Tai yra dar viena mūsų bendradarbiavimo su ES rytis. O kalbant apie Palestinos ir Izraelio konfliktą, mūsų taryba mano, kad taikos proceso uh, užstrigimas uh, nepasitarnauja mūsų bendriems interesams. Reikia, kad Europa imtųsi aktyvaus vaidmens atgaivinti šį taikos procesą. Persų įlankos regione iškyla ypatingų problemų, kurios trukdo mūsų raidai. Tačiau mes manome, kad yra valstybių, kurios bando įsikišti ir e, trukdyti mūsų vidaus reikalų tvarkymui. Mes priešinamės tokiam įsikišimui, mums reikia moralinės paramos, kultūrinės paramos, kad e, galėtume uh, užbaigti, nutraukti pastangas destabilizuoti mūsų visuomenę. Uh, mūsų Emiratai yra E, kai kurie mūsų emiratai dar yra užimti, kai kurios salos dar yra užimtas, todėl mes turime ieškoti e, šių konfliktų sprendimo, bendradarbiaudami su visa eile susijusių valstybių. Taigi turime daug e, aktualių temų ir mes tikimės, kad ES atliks tokį vaidmenį, kuris patvirtins, kad ji supranta mūsų padėtį, mūsų problemas mūsų galutinis tikslas su jumis užmėgsti e, tokį bendradarbiavimą, kuris e, būtų pagrystas dialogu. Mm, svarbu yra bendradarbiauti visose įmanomose srityse. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū visiems e, dalyviams, tegu taikos Dievas būna su jumis. Thank you, President, for your remarks. I would like now to give the floor to Dr. Ačiū pirmininkė už jūsų žodžius. Norėčiau perduoti žodį ponui. Pane Nyblė, ačiū. Pirmininkė, ponė Abdula Šeikai, šūrų tarybos nariai, gerbiami ambasadoriai, gerbiami kolegos ir kolegės. Aš. A, Labai džiaugiuosi, galėdama pasveikinti mūsų delegacijos vardu jūs parlamente. Labai smagu, kad pagaliau atvykote pas mus. Ir taip pat e, džiaugiuosi galimybę pasidalinti mintimis, užmėgsti dialogą e, su jumis. Jau iš esmės pradėjome šį dialogą įvairiose susitikimuose, dabar jį tęsime. Ir mūsų parlamento nariai jau kurį laiką dalyvauja įvairiuose tarp parlamentiniuose susitikimuose ir šiandien iš tiesų didžiulis džiaugsmas tęsti šį jau užmėgstą dialogą. Taigi mes bandome kaip Europos Sąjunga, e, kai e, bandome, tai mes jau parodėme savo rezoliucijose, užmėgsti e, strateginę partnerystę ir skatinti ją būtent su Persijos įlankos arabų šalių bendradarbiavimo taryba. Todėl e, mūsų bendradarbiavimas, mūsų keitimasis mintimis e, e, turėtų tapti dar strategiškesnis, dar dinamiškesnis, mm, dar dinamiškesnis negu dabar yra. Todėl aš labai džiaugiuosi galėdama mm, pagilinti mūsų bendradarbiavimą. Mes remiamės mūsų bendromis vertybėmis, mūsų bendrais interesais, būtent kuriais grindžiamas mūsų bendradarbiavimas. Aš pateiksiu kelis pavyzdžius Iš tiesų, aš prisimenu mūsų vak, vakarykštį delegacijos posėdį. E, e, mes vakar su pono Broku ir su jūsų ekscelencija kalbėjomės apie situaciją Jemene ir taip pat kalbėjomės apie politinę situaciją perinamojo laikotarpiu e, dabar Jemene. Tai jūs patikėte mums daug vertingos informacijos ir taip pat apie, žinoma, e, humanitarinę situaciją. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už e, šią informaciją, už dialogą ir išreikšti pagarbą visų pirma dėl e, vertindama Jūsų pastangas. Tai būtent jūsų tarybos pastangas rasti geriausią sprendimą Jemeno atveju ir užtikrinti stabilumą, taiką, gerovę žmonėms visame regione. Aš, kaip ir kolega Brokas, ir kaip daugelis e, kolegų mūsų komitete, e, labai laukiu naujos informacijos apie dabartinius įvykius e, visame regione. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas savo ruoštų visada yra pasirengęs paremti jūs ir pabaigti laisvos prekybos susitarimo dėrybas. Jau yra daug aptarta jau daug pozicijų parengta. Aš manau, kad artimiausiais mėnesiais mes iš tikrųjų pasieksime apčiuopiamą pažangą ir galėsime daug glaudžiau bendradarbiauti su jūsų regionu. Taigi, ačiū Jums. Aš labai džiaugiuosi turėdama tokią galimybę dalyvauti šiame posėdėje ir tikiuosi intensyvaus dialogo bei minčių pasikeitimo su Jumis. Ačiū, Angelika. Dabar pradėsime diskusijas. Dėja, tos diskusijos yra apribotos laiko. E, siūlyčiau, kad niekas nekalbėtų ilgiau dviejų minučių. E, ponui Peteringui pirmiausia suteiksiu žodį. Ačiū, e, ponė pirmininkė, aš nesitikėjau, kad taip greit suteiksite man žodį. Tai iš tikrųjų mano senasis refleksas jums suteikti žodį pirmininkui, bet dabar tu esi mano pirmininkas. Taigi ir labai malonu, kad suteikai man pirmiausia žodį. Aš turiu kelias pastabas ir klausimą ponui Mohamedui Alšeikui. Aš paaiškinsiu visų pirma kontekstą mano klausimą. Aš norėčiau pasakyti, kad a, e, savo visą politinį gyvenimą aš visą laiką stengiuosi vystyti kultūrų dialogą, ypač a, e, su arabų ir islamų valstybėmis. Tiek a, e, Europos liaudės partijos a, pirmininku būdamas nuo 2007 metų <coughs> ir taip pat Europos parlamento pirmininku būdamas nuo 7 iki 9 metų. A, Aš esu Konrado Adenauerio fondo e, pirmininkas e, Vokietijos federacinėje respublikoje. Ir čia, iš esmės, norėčiau užduoti klausimą Junktinėms Arabų Emiratams. Mes turime atstovybę Abu Dabyje, Junktinėse Arabų Emiratuose. Tai būtent e, Konrado Adenauerio Mm, fondo atstovybę, bet mes buvom priversti uždaryti šį, šią atstovybę. Mm, tai yra labai gaila, nes mes norėjome užmėgsti dialogą. Žinoma, yra tam tikrų problemų, tačiau e, dialogą galima užmėgsti tik tai mm, iš abiejų pusių pastangomis. Todėl aš norėčiau paprašyti, e, kad jūs galbūt e, paklaustumėte Junktinio Arabų Emirato, ar yra galimybių vis dėlto atidaryti Konrado Adenauerio fondą uh, šioje šalyje. Ar mes rasime vietą šioje valstybėje? Ačiū, pane Gomes, jums žodis. Uh, uh Ačiū. Sveiki atvykę, ponė Bin Mohamedai Alšeikai. Norėčiau užduoti klausimą. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų laisvos brandolinės zonos Persų įlinkoje. Suprantu, kad jūs turėjote galvoje Irano veiksmus. Norėčiau, kad daugiau pakalbėtumėte apie tai, ką mano Persų įlankos bendravimo taryba, ką jūs tarpusavį kalbate apie tai, kas vyksta Irane, apie Irano sotrinimo programą. Uh, Te, prieš dešimt metų Indonezijoje sugirdėjus, kad vienas Saudo Arabijos narys finansavo labai aktyviai Alkaedos vietinę e, šaką, e, kuri prisidėjo prie mm, sprogimų balyje. Mm, girdime, kad salafizmas plysta, plinta pačiomis žiauriausiomis formomis. Dabar girdėjome ir apie JAF ambasadoriaus ir diplomatų Libijoje nužudimą ir užpolimą. Ir Sirijoje tai yra finansuojama. Sirijos išpoliai yra finansuojami iš. Finansuojami Persijos įlankos pradėjimo tarybos narių. Ar galėtumėt paaiškinti, kas jūsų nuomonė vyksta? Mes girdime, kad ir Sirijoje tokie, tokios finansavimo sistemos įsitvirtinusios. Dar klausimas dėl Bahreino. Iš Bahreino mes, su Bahreinu mes neprekiaujame. Bet gauname labai daug nusiskundimų ir šitas problemas reikėtų spręsti politiniu lygmeniu. Norėčiau paklausti, kokia tarybos nuomonė. Ponas Kasin. Dėkoju pirmininkė, gerbiami svečiai. Jūsų apsilankimas Europos parlamente Aldės frakcijos yra suprantama kaip puikiai galimybė geriau vieni kitus pažinti ir sustiprinti bendradarbiavimą su Persijos įlankos parlamentais. Manau, kad vien konsultacijų su jūsų šalių parlamentais nėra gana. Norėtumėm galėti primti bendrus sprendimus ir kad būtų tarp parlamentų prieimami bendri sprendimai ir taip sustiprintų stabilumą. Ir galbūt užkirsti kelią tokioms krizėms, kuri, kurios atsitiko, įvyko jūsų šalyse. Bet kuriuo atveju tikiu, kad jums pas mus apsilankius, turėtumėm pasakyti, kad ES norėtų sulaukti daugiau investicijų iš Persijos įlankos ne tik dėl pačios ekonom, paties ekonominės, ben, ekonominio bendradarbiavimo savaime, bet ir todėl, kad e, bendradarbiaudami ekonominę prasme geriau susipažįstame ir nauda yra netgi didesnė. Turiu klausimą. Mano politinėje frakcijoje mes pasisakome už neskraidimo zoną virš Sirijos. Civiliai labiausiai nukenčia nuo krizės Sirijoje. labai daug žūsta vaikų ir moterų. Norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų pozicija dėl mūsų pasiūlymo įvesti Sirijos oro erdvėje neskraidimo zoną. Dėkoju. Ponas Tenok, ačiū pirmininkė. Sveikinu Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybą atvykusi mūsų posėdį. Aš esu iš ECR frakcijos ir mes bendradarbiavome su jūsų regionu, esame užmesgę ryšius ir dabar norime e, stiprinti ir dvi šalius ir daugia šalius ryšius. Norėčiau užduoti pačius tokius karščiausius klausimus, kurie greičiausiai sukasi visų mūsų galvose. Pirmiausia, kaip jums atrodo prieš artėjant JAV rinkimams, kokia yra rizika, kad Izraelis smoks komom šalim. Jungtinės karalystės žiniasklaidoje vyko labai vėli debatai šio klausimu ir buvo pasakyta, kad slaptos tarnybos tiesiog buvo nusiustos į Izraelį, kad būtų perkalbėti Izraelio pareigūnai atitinkami. E, taigi, ar tai yra įmanoma ir kokios, kokie būtų rezultatai? Taip pat skaičiau, kad amerikiečiai irgi ruošia karinius planus, jeigu reikėtų reaguoti į tokį išpolimą. Ir ar jūs, ar bent vienas iš jūsų būsit pakankamai drasus atsakyti į tokį klausimą ir ką tai reikštų, jei tai pasitvirtintų, ką tai reikštų jūsų regionui ir jūsų šalių ekonomikai. Ačiū. Ponas Angurakis. Ευχαριστώ, <clears throat> ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχει σημασία αυτή η συνάντηση που γίνεται σήμερα. Ačiū. Šiandieninis susitikimas yra be galo svarbus, nes įvykiai vykstantis jūsų regione yra labai rimti ir labai pavojingi, bet to jie vystosi labai dideliu greičiu. Mūsų frakcija mano, kad šio regiono šalis ir Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba turi labai didelę atsakomybę dėl šių įvykių. Bet norėčiau užduoti klausimą visų pirma mūsų svečiui jeigu jis žinoma, žino atsakymą, bet galėtumėt pasakyti, kodėl vakar trišalėme susitikime kaire, kur buvo kalbama apie karą Sirijoje, jūs nedalyvavote. O dabar perėsiu prie kitų e, mane dominančių dalykų. Manau, niekas negali džiaugtis padėtimi, kuri susiklosti Persijos įlankoje, ypač pasibaigus tam imperialistiniam karui prieš Libiją. Ir turint galvoje visą nestabilumą regione, kuris e, susiklosti. Taip pat negalime džiaugtis tuo, kad Sirijoje įvyko užsienio pajėgų intervencija. Nepaisant to, kokia sudėtinga padėti šioje šalyje, negalima šitaip spręsti problemų, tai yra nepateisinama. Čia kalbu yra apie ES narės e, Didžiąją Britaniją, Prancūziją, kurios praktiškai atvirai sakė, kad pasisako, palaiko um, maištaujančius ir e, palaiko, palaiko tą didįjį sukilimą Persijos įlankoje. Dabar mano klausimas. Ar jums nekelia nerimo šita padėtis Persijos įlanko. Nesvarbu, kas, kas yra teisus, kas neteisus. Ar jums nekelia nerimo tas nestabilumas, ta inercija e, vis naujų ir naujų intervencijų? Ką manote apie nusikaltimus vykdomus prieš taikius žmonės? Ačiū Elmerai. Ačiū Angelika, šiltai sveikinu kolegas iš Persų įlangos tarybos. Aš esu e, Europos parlamento delegacijos santykiams su Persų įlanka e, atstovė ir taip pat esu moterų parlamentarų grupės narė. Šiame regione lankiausi jau du kartus šiais metais. Kaip ir daugelis mano kolegų, tikrai nustebau, e, matydama, kaip greitai viskas keičiasi, kaip greitai pasaulio įlanga, įlanka atsirado kaip išskirtinis taškas pasaulio žemėlapyje. Taip pat mums daro įspūdį moterų įtraukimas į švietimo sistemą, į darbo rinką, daugiausiai į valstybinės darbo vietas. Labai malonu girdėti, kad daugelis kalba apie moterų um, aktyvesnį dalyvavimą ir privačiajame sektoriuje. Tai nėra tik moterų teisė kas iš esmės reikštų teisės sistemos pakeitimą, moteris turėtų galimybę tapti savininkėmis, gauti kreditus, e, gauti finansinę pagalbą ir panašiai. Bet tai būtų ir labai svarbus e, Persų įlankos valstybių ekonominis turtas. Ką Jūs apie tai galvojate? Ar Persų įlankos bendradarbiavimo taryba daro ką nors, kad paremtų ir skatintų moterų verslininkių e, veiklą? Kitas dalykas. E, e, žinome, kad susirūpinimas dėl stabilumo ir saugumo yra akivaizdus. Mūsų delegacija, vadovaujant Angelikai, šiuo klausimu labai aktyviai dirba su jumis, palaiko vis e, aktyvesnį dialogą. Tačiau vis dar išlieka problemų. Gauname pranešimų apie tai, kad dažniau yra pažeidžiamos pagrindinės žmonių teisės, žmonių, kurie nori turėti internetinį dienoraštį, kurie nori naudotis internetu e, kurie nori išreikšti savo nuomonę. Tarptautiniai pilietinių teisų gynėjai tik patvirtina, kad tame regione yra E, pažeidžiama žmogaus teisė, žmonės yra be teismo įkalinami ir panašiai. Mano klausimas būtų toks, ar jūsų nuomonė vidinis valstybės saugumas e, pakankamai motivuoja fantastinius pokyčius, fantastinę raidą, kurią mes pastebėjome šiame regione. Ir aš žinau, kad kiekvienos Persų įlankos tarybos narės pastangos jums supila pagarbos. žodis svečiui dabar. شكرا للجميع اولا للحضور والمشاركه في هذا اللقاء. Dėkoju visiems. Dėkoju už tai, kad dalyvavote, dalyvaujate šiame susitikime. Mes e, kaip ir e, e, visi kiti delegacijos nariai, e, su dideliu džiugesiu išklausėme ir susidomėjimu išklausėme jūsų pasisakymų. Norėčiau pasakyti, kad mano kolegos atsakys kai kuriuos jūsų pateiktus klausimus. Mūsų E, pasisakymai šiek tiek tiksliau apibrieš susidariusią padėtį. Bet e, pirmiau atsakysiu į jūsų klausimus. Junktinių Arabų Emiratų e, delegacijos kolega paprašė atsakyti jūsų pateiktus klausimus. Mes Labai džiaugiamės būdami čia. Dėkoju e, visiems pasisakusiesiems. Mes, e, Jungtinių Arabų Emiratų žmonės, esame suinteresuoti e, sužinoti, kokie kokios, koks požiūris ir formuojamas tais klausimais, kuriuos jūs paminėjote. Dabar paminėsiu klausimą, kurį jūs e, suformulavote dėl Konrado Adenauerio fondo. Mes e, norime e, sutelkti dėmesį tai, kas vyksta pakrančių valstybėse. Norime informuoti tų šalių žmonės apie tai, kad yra negatyvių pokyčių, kurie e, gali neigiamai įtakoti mūsų santykius su atstovaujamomis šalimis. Be abejonės, e, š, klausimas dėl neišduotos licencijos Todėl mes e, turėjome uždaryti fondo veiklą. Tačiau dabar mes žinome, šis e, fondas toliau dirba e, ir domisi tuo, kas vyksta mūsų šalyse. Mes neretai girdime jų kritiką. Turime suprasti, kad Junktinėse Arabo Emiratuose gyvena labai daug skirtingų tautybių žmonių. Jie taikiai sugyvena ir yra gerbiami e, vietinių Emiratų gyventojų. Aš norėčiau pridurti, kad e, tikslas, intencijos yra geros. Iš pradžių mes norėjome sutikti su fondo uždarimu, tačiau, kaip sakė mūsų kolega iš Emiratų, šis fondas buvo atidarytas su labai kilmingais tikslais, tačiau kai kurie elementai e, buvo neįprimtini ir dėl to mes galvojame, kad reikalai klostosi negera linkme. Dėl tos priežasties mes norėjome uždaryti, turėjome uždaryti šį fondą. Taigi tiek aš galiu dabar Jums atsakyti. E, kas norės daugiau informacijos, galiu pasakyti, kad įvyks šiuo klausimu susitikimas ir kas norės daugiau informacijos galės gauti. E, taip pat dabar pabandysiu atsakyti į antrąjį klausimą dėl brandolinių ginklų ir jų poveikio e, Persų įlankos bendradarbiavimo tarybos veiklai. Brandoliniai ginklai be abejo šioje pasaulio dalyje, kurioje mes gyvename, labai uh, aktuali tema ir visos suinteresuotos šalys uh, apie tai kalba. Mes suprantame, kad uh, tai kelia ne tik didelę grėsmę uh, gyventojams, bet ir uh, reikalauja kitų pastangų. Pavyzdžiui, branduliniai reaktoriai turi būti labai atidžiai stebimi, jeigu jie yra naudojami. E, žinia, kad e, e, avarijos atveju būtų sukelta nepaprastai, padaryta labai didelė žala, rizika yra gana didelė. Iranas yra mūsų regione ir brandoliniai ginklai taip pat būtų mūsų regione. Turime apsaugoti savo kraštą, tai, ką mes e, sakome, tai apie ką kalbame, e, yra skirta ne tik Iranui, bet ir Izraeliui. Labai daug valstybių, tarptautinių organizacijų apie tai kalba ir mes turime kalbėti ne tik apie Irano, bet ir apie Izraelio brandolinės programas. Kitas klausimas dėl terorizmo. Šį klausimą pateikė, šis klausimas buvo pateiktas e, e, ryšim su Indonezija. Terorizmo negalime e, toleruoti, ar jis ateitų iš vidaus ar iš išorės. Su šiuo reiškiniu būtina kovoti. Negalima sakyti, kad terorizmas yra natūralus reiškinys, jokių būdų ne. Tačiau kai kurių, kai kurie veiksmai yra e, vykdomi mūsų kraštų gyventojų, bet taip pat ir svetimų kraštų gyventojų. Klausimas. E, E, susiję su terorizmu nėra asmeninis klausimas. E, Saudo Arabijos konsultacinės tarybos atstovas norėjo atsakyti į šį klausimą. Aš nežinau, kokią kalbą jis kalbės, galbūt angliškai, tada bendravimas būtų paprastesnis. Hear, uh, Tikrai Didelė garbė būti čia, pana Nibler, pana Brokai, didelė garbė su jumis susitikti. Kalbant apie terorizmo finansavimą. Tikrai labai svarbu, kad kalbėdami šiuo klausimu remtumės faktais, o ne um, gandais Saudo Arabija ir Persijos įlankos praravimo taryba turi labai daug patirties kovodama su terorizmo finansavimu. Ne tik tai iš terorizmo perspektyvos, bet e, ir kalbant apie terorizmo finansavimą, mes labai aktyviai įgyvendinome Persijos įlankos šalyje atitinkamus tarptautinius įstatymus, tarptautinius susipareigojimus dėl kovos su terorizmo finansavimu. Saudo Arabija tikrai sėkmingai kovoja su terorizmu. Ir tač, nepaisant to vis tiek girdime, kad uh, Girdime, kad mūsų, šalis, mūsų regiono šalis dirba, kad e, užkirstų kelią terorizmo finansavimui ir galime patikinti, kad mūsų šalių atitinkamos institucijos tikrai, tikrai su to kovoja ir stengiasi, kad vietiniai gyventojai, vietiniai piliečiai nebūtų įtraukti į teroriz, teroristinę veiklą. Ačiū. Atsakymas į kolegos kalbėjusio apie Sirijos rezistencijos finansav, judėjimo finansavimo klausimą. Turbūt yra susijęs su terorizmo finansavimu. Man labai nemalonu, kad taip e, yra, bet aš galiu pasakyti, kad terorizmo ir Sirijos rezidencijos finansavimas nėra tas pats. Sirijoje prasidėjo judėjimas, kuris nori pakeisti šios valstybės e, valdymo veidą. Tai nėra e, terorizmo finansavimas, tai nėra teroristinis karas. Aš kreipiuosi europiečius, kad jie paremtų Sirijos žmonių kovą už laisvę Dabar norėčiau suteikti žodį e, kolegai iš Omano sultanato. Jis e, pasakys, kas vyksta ryšim su Bahreinu. Matėme, kad e, ten vyksta manifestacijos, kuriomis kartais yra manipuliuojama. Taip pat apie Siriją jis papasakos. Ačiū, labai ačiū už tai, kad e, mus čia priimate. E, dėkuoju parlamentarams, padėjėjams ir organizatoriams. Kaip jau sakė mano kolega, e, parlamento pirmininkas, mes esame per Suilankos bendradarbiavimo tarybą, taikome E, įstatymus, reglamentus, tarptautinius e, teisės nuostatas, tarnaudami regiono žmonių interesams, norėdami užtikrinti regiono saugumą ir stabilumą. Dėl Bahreino mes nemanome, kad tai, kas vyksta toje šalyje, yra e, piktnaudžiavimas. Čia mes kalbame apie žmonių ir jų turto apsaugą, apie saugumą ir stabilumą. Viskas, kas ten buvo padaryta, buvo skirta tam, kad būtų apsaugoti regiono žmonės ir materialinė gerovė. Dėl parlamento vaidmens persų įlankos tarybos e, rėmose mes e, norime padėti tos valstybės žmonėms, dirbame viską, e, ką galime, kasdien stengiamės užtikrinti, kad teisės normos ir taisyklės bei įstatymai būtų įgyvendinti, kad e, parlamentas tai padarytų geriausių įmanomų būdų. Persų įlankos bendradarbiavimo taryba dirba e, siekdama skatinti investicijas ir e, esame pasirašę e, laisvosios prekybos sutartys su Junktinėmis Amerikos valstijomis ir kitais, kitomis svarbiomis valstybėmis ir organizacijomis. Mes e, pirmiausia tuo rūpinamės ir be bejonės e, pirmiausia stengiamės apginti kiekvienos individualios valstybės interesus. Kalbėjote apie neskraidimo zoną. Uh, virš Sirijos. Mūsų pagrindinis tikslas - apsaugoti žmonių interesus. Mes ieškome būdų sutaikyti žmonės ir tų būdų ir priemonių yra pakankamai daug. E, pagalvokime apie humanitarinę pagalbą, kurios yra siunčiama labai daug. Ir tai padeda regionui tai, kas vyksta Sirijoje, yra tikras iš didžių laisvų žmonių pasipriešinimas. Tie žmonės stengiasi pasipriešinti diktatoriškam režimui. Izraelio e, galimas smūgis prieš e, Irano brandolinės, e, e, brandolinius įrenginius. Žiniasklaidoje e, yra kalbama, kad gali būti, kad Izraelis e, e, organizuos išpalį prieš Irano brandolinės instaliacijas. Tačiau realybėje nieko neįvyksta. Visi Izraelio vienašaliai išpoliai be tarptautinės bendruomenės pritarimo e, iššauktų labai rimtas pasiekmes. Ši tema turbūt e, ši, vien tai turbūt užkirstų kelią galimiems išpoliams ar iššūkiams, kuriuos Izraelis galėtų sukelti, e, bandydamas pažeisti tarptautinės, e, tarptautinių organizacijų reikalavimus. Kolega iš Bahreino norėtų sureaguoti dar į pateiktuosius klausimus prieš perinant prie kitų temų. Pone pirmininkė, labai ačiū, kad man suteikėte galimybę susitikti su Europos parlamento nariais. Mes esame jungtinė Persų įlankos bendravimo tarybos delegacija ir norime su jumis kalbėti visiškai atvirai ir skaidriai, kad pasiektume konkrečių rezultatų E, kad rastume atsakymus problemams e, trukdančioms mūsų žygiui į demokratiją. Tai yra šio laikinės kultūros vaisius. Tai yra veiksmingas sprendimų problemo būdas. Problemų sprendimo būdas. Pone pirmininkė, e, Bahreinė iškilusios pastarojo meto žaizdos yra susijusios su išorės e, e, šalių instrumentalizavimu pastangomis. Buvo pasakyta, kad Bahreino parlamentas atsisakė pateikti įrodymus nacionalinio saugumo labui, savo valstybės nacionalinio saugumo sumetimais bet tai nereiškia, kad mes įrodymų neturime. Turime labai konkrečių įrodymų demonstruojančių, kad Iranas bandė e, pasitelkti demonstracijas. Kalbame apie Islamo Respubliką. Ir jūs visi turite e, to tai žinoti. Neseniai per Twitterį ir kitus socialinius tinklus buvo išsiųstos žinutės, rodančios, e, kad Irano e, įtaka egzistuoja Sirijoje ir kitur. Mes žinome, kad Irano revoliucijos sergėtojų dar yra. Jie manipuliuoja Bahreino manifestacijomis, demonstracijomis ir judėjimais. Nuo pat 2011 metų e, Bahreinė vyksta reformos. Mes e, jas bandome įgyvendinti. Bahreino žmonės išreiškė savo valią referendume. E, referendumas sutelkė visus žmonės reformų programa E, susilaukė 98,4 procentų Bahreino žmonių paramos. Politinės partijos negalėjosios dalyvauti parlamento e, pirmuosiuose rinkimuose, galėjo dalyvauti e, antruosiuose ir trečiuosiuose rinkimuose. Dabar Bahreinas e, e, yra e, žmogaus teisės gerbinti valstybė. Mes esame skaidri, atvira valstybė. Kad ir kokia tema turėtų būti svarstoma, mes akcentuojame, kad esame pasirengę siekti pažangos. Ir jeigu susidurėme su problemomis, stengiame jas išsklaidyti. Tai yra demokratijos siekis, demokratijos faktas. Mes siekiame būtent demokratijos čia. Pone pirmininkė, mūsų tikslas demokratija, pažanga, vystimasis, e, mūsų valstybės visų tautų bendradarbiavimas ir visa tai yra daroma atvirai ir skaidriai. Esame pasirengę, kad su jumis kalbėtis aiškiai ir atvirai. Nieko neturime slėpti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš su kolegomis galėjau atsakyti į daugelį jūsų klausimų. Dėl to, kad ar Saudo Arabija dalyvauja sąjungoje, kurioje yra ir Sirija. Mes žinote, kad Saudo Arabija gali pasitraukti iš. Iš trišalės tarybos ar joje visiškai nedalyvavo. Mes žinome, kad yra valstybių, kurios atvirai dalyvauja darybos, yra tokių, kurios turi slaptą darbo tvarkę. Jeigu Saudo Arabija nebuvo toje uh, E, tose dėrybose, tai nereiškia, kad mes apskritai nedalyvaujame. Čia mes demonstravome savo valią, savo norą nedalyvauti toje tame susitikime. Jūs žinote, kad e, Sirijos klausimas yra vienas iš skaudžiausių klausimų. Ir e, mes dalyvavome parengiamuosiuose posėdžiuose, kurių buvo daug. Mes turime pavyzdžių, rodančių, kad, pavyzdžiui, Kofenanas nusintė savo atstovą į Arabų lygą, į, į e, jungtinės tautas ir e, tai e, e prisidėjo prie dėrybo eigos. Mes manome, kad e, tie susitikimai geri, jie gali atnešti naudos. Atsakant į ponios Koracos Bild klausimą, Jūs kalbėjote apie moterų teisų e, padėties gerėjimą Saudo Arabijoje. Apgailestauju, kad e, neretai apie mano šalį yra kalbama um, ne, ne pačiomis palankiausiomis spalvomis, bet ponė Koraca Bild paminėjo, kad moterų padėtis gerokai pagerėjo. tačiau dar vis yra buvę e, žmogaus teisų pažeidimų, e, yra be teismo sulaikytų žmonių, tai mums e, yra žingsnis atgal ir e, mūsų šalis yra padariusios labai daug e, teisėkuros gerinimo srityje. Aš pats esu buvęs teisingumo ministras ir labai daug prisidėjau prie baudžiamojo kodekso keitimo. Jau yra apsaugomos valstybės žmonių teisės, bet mm, ta tema dar organizuojame visą eilę konferencijų ir dėl to tarėmės. Mūsų šalyje yra E, daug žmonių, kurie nori realizuoti savo teisės, tačiau kol kas reikia dar būti kantriems, kad visos teisės galėtų būti panaudojamos. Tom, tų teisų negalima, e, tomis teisėmis negalima piknaudžiauti ir negalima jų pasitelkti e, tiems žmonėms, kurie e, turi teroristinių kėslų E, mes e, e, matome, kad ne tik iš vidaus kyla tokie kėslai, kalbame ir apie žmonės atvykstančius iš užsienio. Be abejo, reikia įtariamuosius asmenis areštuoti, sulaikyti. Reikia išsaugoti teisę. Yra pavienių atvejų, žinoma, Galime paminėti vieną ar kitą žurnalistą. Ir e, galite paminėti vieną ar kitą atvejį, mes e, galime jums dėl to atsakyti, aš galiu jūs patikinti. Ir aš, kaip buvęs teisingumo ministras ir konsultacinės tarybos pirmininkas, e, Šūra pirmininkas tai yra mūsų valstybės parlamentinė instituciją. Aš esu pasirengęs aptarti tas problemas. Tai buvo paskutinis klausimas, ponė pirmininkė. Jeigu turite klausimų daugiau, tai mano kolegos ir aš pats esame pasirengę atsakyti. Ačiū dar kartą už prieimimą ir svetingumą. Ačiū, dar keturi žmonės nori pasisakyti. Na, laiko mes nebeturime. Kągi mes turėtume daryti? Galbūt e, kiekvienam suteiksiu mažiau negu vieną minutę arba nutrauksime diskusijos. Karla, išbraukti iš kalbėtojų sąrašo? Na, aš suteiksiu gal tau žodį po pono Pancerį vienai minutiai. Pone Pancerį, vieną minutę prašau. Ačiū. Ir aš taip pat e, norėčiau prisidėti prie tų žmonių, kurie e, skiria savo draugiškus palinkėjimus arabų šalims. Aš turiu kie, nemažai klausimų dėl demokratizacijos proceso arabų šalyse. Dabar kaip tik tai e, vyksta diskusijos dėl konstitucinių klausimų. Ir aš žinau, kad kai kuriuose regiono šalyse kartais mm, galima konstituciją pasinaudoti siekiant piknaudžiauti savo galiomis. Aš matau, kad e, konstitucinės nuostatos nėra svetimos islamo valstybėms. Tai yra e, teisinės valstybės pagrindinis principas. Bet šarijos teisės e, samprata iš esmės yra dominuojanti dabar a, islamo valstybėse. Todėl aš norėčiau paklausti, ar a, nevertėtų pasvarstyti arabų šalyse atskirti religiją ir valstybę. Kitas dalykas, Europa stengiasi atskirai bendradarbiauti su kiekviena arabų valstybė, kiekviena arabų valstybė norėtų, žinoma, eiti savo keliu, vystyti savo nustatytą linkme. Tačiau e, e, Saudo Arabija, pavyzdžiui, e, galbūt stebi tuos mūsų bendradarbiavimo pastangas kaip įsikišimą. Pane Vagelį. O Sirijai bi verjetno bilo vredno razpravljati. Da... Ačiū. Pirmininkė, tai Kai kalbame apie Siriją, iš tikrųjų diskusijos turėtų trukti ilgiau. Mes turėtume skirti jiems pakankamai laiko. Aš manau, kad tai yra tikrai vertinga galimybė dabartinis mūsų posėdis pasidalyti mintimis. Leiskite man pas, pa, paklausti kelių dalykų. Aš manau, kad uh, artimuosiuose rytuose uh, užsienio karinių pajėgų įsikišimas tapo uh, normalių reiškinių. Ir ar jūs galvojate, sakykime, priimti doktriną, kuria nebūtų leidžiama toms užsienio jėgoms kištis į arabų šalių vidaus reikalus? Kitas dalykas. Gerai būtų paskatinti tarpkultūrinį, tarpreliginį dialogą ypač atsižvelgiant į nesenus įvykius susijusius su tuo internetiniu filmu apie pranašą Mahometą. the... Ačiū pirmininkė. E, iš diskusijos matyti, kad mes turime bendrų taškų ir manyčiau, kad netgi ir vertybių bendrų rastumėm. Pakistane ir Tunise aš per pastaruosius rinkimus buvau ES stebėtojas ir jūs sakėte, kad nepalaikote terorizmo Bet kai nuvykstu į Pakistaną, e, visi sako, kad pačias didžiausias žudynės e, Saudo Arabija finansuoja. Ir Tunise sakoma, kad, e, kad Saudo Arabija finansuoja nusaikesnių mečečių pavertimą daug griežtesnėmis. Taigi, kas tai daro, jeigu jūsų vyriausybė liaukitės, jeigu individai tam tikrus, konkretis žmonės ar religinės struktūros, darykite ką nors su tuo. Nes iš tikrųjų tos ekstremistinės religinės grupuotės nėra laukiamos užsienyje. Jūsų įlankoje yra labai daug religinio e, netolera, religinės netolerancijos ir labai daug religinės trinties. Pirmininkas patraukė kalbėtoją, ponas Sofoklijus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς και εγώ με... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos atstovus atvykusius į mūsų posėdį. Kaip matome, jie sako, kad bendradarbiavimą reikia stiprinti ir, ir šituo atvykimu tai patvirtino. Labai atidžiai klausėme pirmininko Pirmą kartą pasisakydamas jis iškėlė vieną klausimą, būtent dėl Izraelio e, Palestinos konflikto išsprendimo. Mes visi tam pritarėm, kad išspręsti jį reikia. Bet jis pasakė vieną konkretų dalyką. Mums nepatinka, kad kai kišamasi į mūsų vidinius reikalus. Taip pat e, jis pasakė, kad jiems reikia kultūrinės ir moralinės pagalbos. Taigi, e, dėl to man ir kyla klausimas. Izraelio ir Palestinos konfliktas tęsiasi. Sirijoje vyksta žudynės. Moralinė ir kultūrinė pagalba jums šiandien yra pakankama, ar reikėtų dar kažko? Ačiū. فيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة dėl religijos ir valstybės atskirimo. Tai yra susijęs su kultūrinė ir mokslinė savoka, supratimu. Tai nėra politinė e, koncepcija, nėra politinės, e, politinio gyvenimo dalis. Tai, kaip mes valdome valstybę yra klausimas, kurį reikia labai išsamei nagrinėti. Jūs turite suprasti, kad tai yra susijęs su požiūriu. Mes kalbame apie islamo šariją ir atskirimą religijos nuo valstybės. Jūs turite suprasti, kad šarija valdo ir organizuoja santykius tarp žmonių ir tarp valstybės bei žmonių, taip pat tarp musulmonų ir nemusulmonų. Kaip aš jau sakiau, e tarp, e, ji taip pat yra atsakinga už musulmoniškosios valstybės ir piliečių santykius. Taigi, politinė klasė nevaldo, e, ji e, ne, nėra toli nuo religijos. Priešingai, vyriausybė neatskiria religijos nuo savo valdymo būdo. Tai yra dalykai, kurie papildo vienas kitą. Tuo mes skiriamės nuo kitų religijų. Muslama, e, mus, e, islamas yra ir e, religija, ir valstybė tuo pat metu. Mes turime raštinius tekstu, rašytinius tekstus taip patvirtinančius. Valstybė keičiasi, tradicijos keičiasi, bet uh, šarija neatsiskiria nuo valstybės. Ta mums diktuoja Dievas ir tai yra susiję su dieviškosiomis, aukščiausiomis taisyklėmis. Jos nėra duotos žmogaus, todėl jas vyriausybė privalo gerbti, jų laikytis ir žmonės taip pat turi jas gerbti ir laikytis. Net jeigu vyriausybė norėtų pakeisti esamą padėtį, žmonės su tuo nesutiktų. E, taip, tai yra ypatinga padėtis, ypatinga valstybė, bet aš kalbu bendrai apie islamo vyriausybės ir valdymo koncepciją, apie galios koncepciją. Aš pats esu studijavęs musulmoniškąją religiją ir daugelis šarijos specialistų ir ekspertų gali patvirtinti tai, ką aš jums ką tik pasakiau. E, Įgyvendinimas. Mes matome, kad yra valstybės, kurios šariją įgyvendina visapusiškai. Tos valstybės neskiria religijos ir valstybės. Ir jų gyvenimas išlieka religinėme kontekste. Jų valdymo maniera yra religinė. Kalbame tema, kuri nusipelno e, išsamesnių diskusijų nuodugnesnių svarstymų, e, apie tai yra prirašyta knygų ir atlikta daug studijų dėl Saudo Arabijos ir Kataro e, santykio su terorizmu finansavimo. Ir tai atsakys mano kolega. Tokį patį klausimą prieš tai jau išgirdome, kai buvo kalbama apie tai, kad užsieniečiai valdo reikalus Sirijoje. Mano kolega sakė, kad finansavimas yra tik tai parama Sirijos žmonėms, niekas kitas, tik pagalba Sirijos žmonėms. Čia mes kalbame apie laisvosios Sirijos kariuomenės remimą ir žmonių, kurie sukilo prieš diktatūrą ir tyroniją remimą. Mes nekalbame apie kišimasi į e, Sirijos vidaus reikalus Aš taip pat norėčiau pakomentuoti klausimą dėl šarijos. Korane yra pasakyta, kad vyriausybė ir žmonės yra valdomi e, šūros, konsultacinių principų. Viskas yra pagrysta religija. Mes negalime atskirti musulmoniškosios valstybės dviejų galių E, kaip mano kolega sakė, teisės aktai evoliucionuoja, e, įstatymai evoliucionuoja, visuomenė gali labiau išreikšti savo nuomonę apie valdymą, apie valstybę. Mes turime konsultacinės tarybas, e, visuotinė rinkimų teisė yra suteikta. Tokia praktika egzistuoja priimant mūsų įstatymus. Ir vyriausybė valdžia nori pagerinti savo piliečių gyvenimą visais įmanomais būdais. Kalbant apie kultūrų dialogų iniciatyvą, e, e, žinoma, kad e, Saudo Arabijos karalius jau iškėlė tokią iniciatyvą, kad būtų užmėgstas tarp kultūrinis ir civilizacijų bei religijų dialogas. Taip pat buvo pateiktas klausimas dėl Saudo Arabijos ir uh, Atsiprašome, e, aš norėjau kalbėti apie konfliktą tarp civilizacijų. Saudo Arabijos karalius sušaukė e, susitikimą Ispanijoje, kuriame dalyvavo Ispanijos karalius Ir tuo buvo siekiama sustiprinti civilizacijų dialogą ir e, atmesti civilizacijų šoko idėją. Atsitiko taip, kad iniciatyvą iškėlė Saudo Arabija. Ji tam tikra prasme yra musulmoniškųjų valstybių e, vyriausioji vadovė, valdovė nes Saudo Arabijos vaidmuo e, šiame regione yra nepaprastai svarbus. Ši iniciatyva e, yra toliau tesiama. E, Austrijoje vienoje yra įsteigta šios koalicijos būstinė. Ten kalbam apie civilizacijų dialogą ir tikimės, kad ta koalicija galės toliau tęsti savo darbą. Buvo pateiktas klausimas dėl to, kad mes neturime daug bendrų vertybių, daug bendrų rodiklių. Aš tikiuosi, kad vertybių bendrų yra daugiau, negu jūs įsivaizduojate. Jūs e, savo teiginį pagrindėte kai kurių Pakistano pavienių asmenų pareiškimai, sakančių, kad Saudo Arabija finansuoja madrasą ar e, pagrindinės sinagogas, mečetes ir e, negalime sakyti, kad mes finansuojame terorizmą ar ekstremizmą. Mes manome, kad yra labai daug bendrų vertybių, yra labai daug bendrų vardiklių. Mes nesuteikėme jokios e, e, paramos, kurios nepatvirtina vyriausybė. E, jeigu Saudo Arabijos vyriausybė paremė vieną ar kitą fondą ar organizaciją, ji tai padarė oficialiai. Ji suteikė savo paramą atitinkamoms vyriausybėms. Jeigu, pavyzdžiui, Pakistanui reikia uh, paramos mokykloms, tai uh, mūsų vyriausybė padeda Pakistano vyriausybei, o ne kažkam kitam tose projektuose. Mes e, finansuodami projektus e, nenukreipiame paramos kažkam kitam. Priešingai mes e, paramą suteikiame pagal naudą gaunančiosios vyriausybės nustatytas ribas. Šiuo atveju būtų pagal Pakistano vyriausybės sprendimą. Pone pirmininkė, jeigu leistumėt, kolega iš Saudarabijos norėtų atsakyti šį klausimą. Prašom. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, just wanted to... Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėtojas perina anglų kalbą. Aš norėčiau pabrėžti, kad Saudo Arabija yra ir nafta, ir mini naftos narė. Aš esu E, Šūros finansų komiteto vicepirmininkas. Dabar e, mes esame e, pagrindinė kontroliuojant institucija stebinti pinigų pervedimą iš Saudo Arabijos kitoms institucijoms. Nafta organizacija teigia, kad Saudo Arabija yra tarp penkių uh, pasaulio e, lyderių pervedant finansinę pagalbą. E, nafta yra nustačiusi labai griežtas taisyklės, e, kaip lėšos gali būti pervedama iš Saudo Arabijos kitoms valstybėms ar organizacijos. Nei vienas centas iš Saudo Arabijos nėra pervedamas neteisėtoms ar teisinio pagrindo neturinčioms vyriausybinėms agentūroms. Ačiū. Uh, قد يكون كذلك نحن لدينا بعض الاستفسارات والأسئلة التي نود طرحها عليكم. Aš noriu padėkoti jums, bet ir mes jums turime klausimų. Jūs kalbėjote apie taikos atkūrimą, apie stabilumą artimuosiuose rytuose, e, kurie apima ir Izraelį. Šiandien žinome, dar yra labai daug arabų kalinių Izraelio kalėjimuose. Palestinos e, e, įstatymų leidybos tarybos nariai dar yra Izraelyje uždaryti kalėjimuose. Todėl mes kreipiamės į visus Europos parlamento narius, kad e, būtų labiau kreipiamas dėmesys į teisės laikymasi toje valstybėje, ypač būtų e, atkreiptas dėmesys į Izraelioje esančių įkalintų asmenų padėtį. Ačiū už šią diskusiją, kurią turėjome galimybę vystyti čia. Diskusijoje pasirodė, kad mes turime vis dėlto bendrų sąlyčio taškų, tačiau pasirodė ir, kad yra mm, ir dar klausimų, kurie neatsakyti buvo, juos reikia atsakyti, kad nebūtų pašalinti nesusipratimai Išgirdome daug klausimų ir manome, kad iš tikrųjų abipusis interesas egzistuoja. Tai būtent e, abipusis interesas bendradarbiauti. Ir šis bendradarbiavimas tikrai vystomas labai entuziastingai. Aš manau, kad tai yra viena iš svarbiausių partnerysčių ES būtent su arabų šalimis. Uh, Todėl tie klausimai, kurie susiję su kultūra, religija, ekonomika, saugumu ir politika, iš tikrųjų mm, yra tikrai mums abiems svarbus. Dabar e, mes kaip ES tikrai žinome tos, tas, tas problemas, čia reaguojant į jūsų paskutinį klausimą. Mes e, taip pat norime įgyvendinti dviejų valstybių principą mm, Izraelio ir Palestinos ginčia Čia tuštomis sienomis, kurios buvo 1967 metais. Tai aš aiškiai noriu pasakyti. Ir iš tikrųjų svarbiausia yra, kad būtų vystomas vis dėlto dialogas. Ir um, iš esmės tie kaliniai, kurie dabar yra Izraelio kalėjimo, kalėjimuose, jie turėtų iš tikrųjų būti uh, paleisti. Čia mes susidurime uh, su problemomis iš abiejų pusių, um, su saugumo užtikrinimu abiejose Mm, šalyse. Mm, pavyzdžiui, gazos ruožė yra Hamas mm, dominuojanti jėga, kuri yra agresyvi. Iš Libano taip pat Izraelis patiria e, tam tikrų smūgių. Dėl to e, saugumo jausmas tikrai nevyroja e, šiuose valstybėse. Ir Kitas dalykas, mes norime pasiekti, kad Palestinoje nebūtų naujo kurių gyvenviečių, kad izraeliečiai ten nesikurtų ir neokupuotų tos E, tos e, šalies. Ir kad, žinoma, palestiniečiai nevykdytų teroro išpolių prieš Izraelį. Tai, žinoma, mes tengiamės tai įvykdyti per savo politinės priemonės, per kvartetą e, ir manau, kad bendradarbiaudami su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba taip pat galėtume pasiekti kažkokį teigiamą rezultatą. Nes vien tik tai kvartetas neišspręs visų problemų šiame regione. Reikia, kad prisidėtų ir kitos suinteresuotusios šalis. Taigi, mm, artimuosiuose rytuose vis dėlto mes esame priklausomi nuo bendradarbiavimo visų valstybių. Taigi, ačiū visiems dalyvausiems. Bet kokiu atveju man jau kilo apetitas tolimesnėms diskusijoms ir tolimesnėms susitikimams. Mes tęsime savo dialogą. Ačiū, kad sutikite mums e, garbę ir atvykote pas mus. Thank you. colleague. Next point, interim report in the... Mėly kolegos, tęsime toliau savo darbą. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas tai yra preliminarus pranešimas, siekiant teigiamos 2014-2020 metų daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties. Taigi labas rytas, ponė Pietaringai. Kolegos, turime paskubėti laiko, liko mažai. Taigi būtent preliminarus pranešimas siekiant teigiamos 2014 m. 2020 m. daugiametinės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties. Mes jau vėluojam, todėl aš iš karto e, suteiksiu žodį poniai Genakų. Prašome. Jau galite, kalbėkite trumpai. Būtų labai malonu. You want to come? Just wait a little bit in order to leave the... Aš tiesiog truputėlį palauksiu, kol kolegos išeis. Κύριε Πρόεδρε, eh, could you, could you please listen to the rapporteur? Eh, kolegos, gal galėtumėte pasiklausyti pranešėjas? Gerimas pirmininkė iš tiesų mes truputėlį vėluojame, dėl to kalbėsiu trumpai. Jūs tikriausiai prisimenate, kad Europą pasaulyje biudžeto eilutė per pastaruosius metus, būtent pastarosiuose finansinėse programuose iki 2013 metų labai dažnai buvo koreguojama nes visų pirma, todėl, e, ne, nebuvo pakankamo lankstumo, mes turėjome dažnai reaguoti į atitinkamas e, situacijas ir dėl ribotas biudžetas buvo. Buvo taip pat atkreiptas dėmesys į tai, kad apskritai e, finansinė programa susidarė su problemomis. Taigi, ponės pirmininkas Brokas taip jau teigia, kad bent jau taryba bent jau reikalauja, kad būtų biudžetas sumažintas. Ir mm, laukia parlamento pritarimo. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad parlamentas turi reaguoti į tuos prašymus sumažinti biudžetą. Būtent ypač tą eilutę, kuri yra skirta mūsų veiklai visame pasaulyje. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad tai buvo pateikti kompromisiniai pasiūlymai. Čia atskiri parlamentarai pateikė juos, galbūt kelis iš jų paminėsiu. Pirmas kompromisas apima antrą ir ketvirtą pakeitimus. Čia yra santykis nustatytas su įvairiomis veiklomis užsienyje. Manau, čia buvo paaiškinimų, šiek tiek čia problemų nekils. Dabar antras kompromisas yra susijęs su šeštu pakeitimu. Mm, šiek tiek pakeistas šeštas pakeitimas, trečias kompromisas yra susijęs, yra susijęs su aštuntu ir devintu pakeitimais. Čia mes kalbame apie a, e, automatinį a, e, e, perdalinimą tų lėšų. Čia mes išbraukėme šitą nuostatą. Toliau mm, ketvirtas kompromisas yra susijęs su 17-18 pakeitimais. Čia kalbama apie e, integracijos pajėgumą e, vietoj e, prieimimo pajėgumo. Ir, daugiau, ir daug, už daugiau principas taip pat įtvirtinamas. 15 pakeitimas yra susijęs su, su subalansuotumo reikalavimu. Ir čia atsižvelgta į kaiminysės politikos abu aspektus taigi pietų partnerystė minima. Dėl 21 pakeitimo reikėtų balsuoti dėl atskirų dalių. Aš pritariu šiam pakeitimui, tačiau manau, kad iš esmės dabartinėje nuomonėje galbūt nereikėtų taip išsamei detalizuoti šitos dokumentinės finansinės perspektyvos. Um, Kitas dalykas - partnerystės priemonė. Čia mes traukėme nuorodą į ją. Aš manau, kad ši, ši nauja priemonė turėtų būti naudojama, siekiant išvengti atitinkamų problemų. Čia mes pateikėme nuorodą ir į kitas išorės priemonės, taip ten susijęme šias priemonės. Tai vad tokia dabartinė situacija, aš manau, kad nebus čia jokių didelių problemų. Uh, svarstant šį nuomonės projektą ir manau, kad kolegos e, tikrai pritars e, kompromisams ir e, pakeitimams. Aš tikiuosi, kad mes po rytojaus balsavimo galėsime mūsų nuomonę pateikti biudžeto komitetui. Mes apskritai dabar komitete turėtume pasitikrinti, kaip mes reaguosime apskritai pasiūlymą sumažinti e, biudžetą, būtent dokumentinėje finansinėje perspektyvoje, kitam biudžete. Ačiū, Marija, e, Marija Mūnis. Dviem minutėms. Ačiū. Mm, Dar kalbėsiu šešėlinės pranešėjos vardu. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Aš manau, kad mes rasime sutarimą dėl visų kompromisų. Džiaugiuosi. Uh, kad e, mano frakcijos e, pasiūlymai buvo įtraukti ir jos buvo atsižvelgta. Kitas dalykas, tai pirmiausia, norėčiau e, paminėti kelis kompromisus dėl bendro ES biudžeto, nes papildomas biudžetas turi tam tikrą katalizatoriaus poveikį valstybėms narėms komisijos pasiūlymas yra pasinaudoti minimumu, būtent siekiant atitinkamų tikslų. Tačiau jeigu taryba e, visiškai nepritarė komisijos pasiūlymui, tada mes e, paragintume tarybą e, iškelti savo, projekt, savo prioritetus, kokiems projektams turėtų būti skiriama biudžetas, kad būtų užtikrinta pridėtinė vertė. Taip pat mes pritarėme faktui, kad ES ragina pasinaudoti pažangomis finansavimo priemonėmis užsienio reikalų srityje. Tai būtent Mm. tas kaiminystės e, e, priemonės taip pat panaudoti. Taip pat mes e, pritarėme tiems pakeitimams, kuriuos patikė mane įmonės, 20 pavyzdžiui pakeitimas, kuriame siekiame išlaikyti tą mm, skubios pagalbos rezervą, mm, būtent išlaikant tas 14-20 metų finansinės perspektyvos aukščiausią ribą. Aš manau, kad Dabartinis rezervas yra tikrai puikiai naudojamas, nes reikia kartais labai greitai reaguoti į netikėtas krizės ir e, mobilizuoti tas, tas lėšas. E, šitas pasiūlymas komisijos padidinti lėšas iki 350 milijonų eurų šiame rezerve yra tikrai svarbus ir naudingas. Ir čia valstybės narės kai kurios pasiūlė tai. Uh, nes e, jeigu, jeigu sumažės finansavimas išorės veiksmų tarnybai, tai e, mes negalėsime reaguoti į krizės, taigi tu mes pritarėme šitam padidinimui. Ačiū, ponia Brandner. For... Ačiū už kompromisus, kuriuos jūs pateikėte ir už darbą, kurį jūs nuveikėte. Aš norėčiau tik tai pakomentuoti e, kelis e, kompromisus. Kalbėjote e, vieną susijusią su išorės veiksmų tarnyba. Čia jūs sakėte, kad dėl skirų dalių balsuosime dėl išorės veiksmų tarnybos finansavimo. Iš tikrųjų, aš truputį nustebinta, kad tai yra EPP pozicija, nes kasgi ir sakoma, čia Čia iš esmės siekiant uh, užtikrinti veiksmingą e, užsienio, užsienio veiksmų tarnybos veiklą, reikia tam tikrų lėšų skirti. Mes su tuo sutinkame, tačiau pabrėžiama, kad e, šios lėšos turėtų būti veiksmingai naudojamos. Uh, ir uh, dabar nesubalansuotas iš šios veiksmų tarnybos personalo tvarkymas Taigi, bent jau e, čia kalbama iš esmės apie išorės veiksmų tarnybos personalo problemas, nes tai susiliejo dvi institucijos ir dabar e, reikia šiek tiek laiko, kad būtų e, sprendžiamos tos pernelik didelio darbuotojų skaičiaus problemos. Aš manau, kad svarbu, kad išorės veiksmų tarnybos turi atlikti savo darbą, tam reikia atitinkamų lėšų E, ir vis dėlto turi būti e, subalansuotas jų, e, jų darbas ir jų personalas. Ir ponia Greslė dabar viešai Vokietijoje iš esmės iškelia tas problemas. Aš manau, kad tai yra ilgas, ilgalaikis darbas kad mes turime subalansuoti išorės veiksmų tarnybos veiklą, nes dabar susiliejus kelioms institucijoms e, dar tas darbas nėra įsibėgėjęs. Kitas dalykas e, dabar e, kaiminių galimybės valstybėms skiriamas finansavimas. Čia mm, visų pirma yra siejamas šis finansavimas su ES integravimo pajėgumu Aš manau, kad įstojimas į ES taip pat turėtų būti priklausomas nuo integracijos pajėgumų. Tai iš tikrųjų bent, bent jau tai yra bandmetio nauja e, koncepcija. Dabar aš čia, pažiūrėkite, į Serbiją. Mes negalime integruoti dabar Serbijos. Tai yra nauja koncepcija. Pagal naują koncepciją mes negalime priimti naujų valstybių taip lengvai. Pone Lezing. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū e, pranešėjai už jos nuomonę. Aš tikrųjų pritariu jai, nes e, nuolat reikalaujama e, didesnio lankstumo gyvenant mūsų užsienio veiksmų politiką, vis mažinamas biudžetas. Aš E, pritariu tam, kad būtų stiprinama biudžeto kontrolė, tačiau e, šiek tiek susirūpinusi stebiu ketvirtą punktą. Ir čia norėčiau iškelti vieną klausimą. Antroje dalyje jūs sakote, kad e, taryba turėtų komisijos pasiūlytas pajamas patvirtinti ir pritarti jiems. Taigi aš norėčiau paklausti, kokiu būdu planuojama, kad komisija Europos finansų priemonėmis turėtų gauti pajamų arba pelną. Čia, ne, nežinau, ar čia finansinės spekulacijos turi, turi vykti, bet bet kokiu atveju komisija ir ES apskritai tik tai gyvuoja iš mokesčių mokėtojų pinigų. Aš net nežinau, kaip čia turėčiau vertinti šitą pasiūlymą. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad mano frakcija ir aš, ir kaip jūs visi žinote, turime visai kitokį požiūrį į ES ir jos išorės veiksmus. Ir aš manau, kad finansų priemonės turėtų būti e, skirtos užtikrinti taikai ir taikiam bendradarbiavimui. Todėl Europos e, biudžetas turėtų būti skirtas tvariai plėtrai, ginklavimuose kontroliai, e, tūkstantmečio tinkslams e, ir atominio ginklo panaikinimui. Be to turėtų būti atkreiptas desnis dėmesys į subalansuotus ekonominius ryšius, tai tas, kad į sąžiningą priekybą ir teisingą pasaulio išteklių paskirstimą. Tai pasitarnautų tiek ES, tiek visam pasauliui. Mes patikėme atitinkamus pakeitimus ir dėkoju uždėmesį. Ms. Džanaku. I... Pone Džanaku, jūs norėjote tikriausiai atsakyti. Ačiū pirmininkė. Labai didžiai įsiklausiau visas pastabas. Mes labai stengiamės atsižvelgti į visas nuomonės ir patenkinti visus norus, visus pageidavimus, būtent Europa, globa, globali Europa, tos eilutės, nes norėtumėm, kad būtų išpildyta, įgyveninti įsipareigojimai, ne taip, kaip buvo padaryta anksčiau. Antra, čia nekalbama apie e, karinius tikslus, e, karinių tikslų finansavimą, kaip vieno kolegė sakė. Uh, kalbame apie tų lėšų, kurios buvo nepanaudotos, perdalyjimą. Reikia tas lėšas įsisavinti. Kita vertus, parlamentas galėtų pritarti tarybai, jeigu taryba pritars komiteto nuomoniai. Kaip visada sakiau, jeigu dabar pritarsime tarybai, kuri nori stipriai sumažinti ilgametį finansavimą, lab, padarysime labai dėlę klaidą. Parlamento pirmininkas dalyvaus už susitikime ir tikiuosi, kad sureaguos. Jeigu, aišku, parlamentas jam užtikrins, kad jisai turės palaikymą. O mes, EPP frakcija, žinoma, tą palaikymą jam pasiūlysime, tikrai jį palaikysime. Gerai, klausimas, kodėl dėl vieno pakeitimo reikia balsuoti dalimis? Nuo pat pradžių sakiau, kad jeigu pradėsime vardinti visa, visus asociacijų tipus ar viską, kas susijęs su valdymu, labai stipriai apsiriksime, nes tam nėra vietos šiame dokumente, kuriame kalbama apie finansinę perspektyvą. Jau buvo priimti atitinkami sprendimai ir todėl nemanau, kad šitų klausimų nepaminėjimas čia galėtų tapti problema ar tam tikra konfrontacija. Ačiū. Pirmininkas. Norėčiau priminti, kad rytoj balsuosime 20 dieną, rugsėjo 20 dieną balsuosime dėl šio dokumento. Kitas klausimas. Europos parlamento tarybos ir komisijos tarp institucinis susitarimas dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo valdymo. Pranešėja Franciska Katarina Brandner. Mes labai atsiliekame nuo darbo tvarkės, iš karto duodu žodį pranešėjai. Taip, kalbėsiu labai trumpai. Jau Liepos mėnesį vyko diskusijos ir su šešėliniais pranešėjais labai konstruktyviai bendradarbiavim, norėjau, norėjau padėkoti už bendradarbiavimą. Manau, kad tikrai sutarėme komitete dėl pagrindinių dalykų. Norėčiau padėkoti poniai Linski už jos atliktą darbą, ieškant kompromisų. Tai yra tikrai labai svarbu, ypač kalbant apie politinę valdyseną CSDP misijose. E, turime kompromisinį pakeitimą, jisai gan ilgas, bet tikriausiai visi sutars, kad jisai yra pakankamai geras. Ir, ir techninis žodinis pakeitimas ir tada turime du prioritetus, kuriuos norėčiau pabrėžti. Pirmasis, kad pirmiausiai reikia atsikratyti iki Lisabono susitarimo tokių tam tikrų liekanų. Ir antra, norėtumėm sumaž... padidinti lankstumą. Taigi čia yra du prioritetai, dėl kurio tikriausiai visas parlamentas pritars ir tikiuosi, kad šio dokumentas, šitas šis dokumentas susilauks pritarimo ir rytoj vyks balsavimai. Taigi, mano pristatymas buvo labai trumpas. Least, Galiausiai, ponė Liozing. Ja, dank, auch... Ačiū, iš tikrųjų kalbėsiu ir aš trumpai. Ačiū, ponė Brandner, už šią nuomonę. Aš galiu pažadėti visą savo pritarimą dėl jūsų pakeitimų susijusių su mm, skaidrumu, su didesnė parlamentinė kontrolė. Ypač 11-12 e, pakeitimai mums labiausiai tinkami. Nepaisant to, kad e, BSGP e, planavimo ir tam, tik, tam tikrų politikos krypčių mes pritarėme apskritai šiom politikos e, sritims. Aš tik norėjau tik tai e, paklausti, e, ponia Gienakė galbūt nelabai mane suprato, nes iš tikrųjų dėl ketvirto punkto aš tikrai ne, nekalbėjau apie kažkokias gynybos arba karinės išlaidas. Aš tik tai e, sakiau, kad negalima planuoti kažkokių finansinių e, spekulacijų, nes komisija iš esmės valdo mokesčių mokėtojų pinigus ir su tais pinigais negalima elgtis kaip tinkamai. Užfiksuokite tai protokolį. Aš nekalbėjau apie kažkokias karinės išlaidas, tik apie finansinės spekulacijas. Ačiū daugiau, nėra norinčių pasisakyti. Balsuojame rytoj. Kitas klausimas. ES ir Kinijos santykiai. Pranešėjas Bastian Belder. Žodis jums. Hartelijk dank, eh, meneer de voorzitter. Geachte collega's, in verband ook met de tijd zal ik proberen zo. Ačiū pirmininkė, kolegos, laiko yra labai mažai, todėl stengsiuos kalbėti trumpai ir aiškiai. Šis pranešimo projektas dėl santykiai santykių su Kinija, kalba apie labai jautrus klausimus ES ir Kinijos santykius, apie vidinę padėtį Kinijo, Kinijoje, apie žmogaus teisės Kinijoje. Kalbama ir apie užsienio ryšius, Kinijos užsienio ryšius. Kelios pastabos turime tarptautinės priekybos komiteto nuomonę. Tenai kalbama apie tai, kad ES ir Kinijos e, pirkiminiai santykiai irgi turi būti įtraukti į šitą dokumentą. visiems aišku, kad politinė prasme labai šitie santykiai yra svarbus ir jie priklauso nuo e, pasaulio įvykių, pasaulio aplinkos, pavyzdžiui, pasaulio saugumas, e, klimato kaita, ginklų neplatinimas, visi šitie klausimai turi dėlės įtakos santykiams. Europos parlamentas pasisako už aktyvesnę partnerystę. Antras dalykas - vidinė padėtis Kinijoje. Dabar vyksta du pagrindiniai procesai - socialinis, ekonominis ir politinis. Socialinė ekonominė padėtis pirmiausia. Ilgalaikis planas, planas iki 15 metų turi tam tikrų e, negatyvių šalutinių poveikių ekonomikos augimui. Kinijos ekonomikai galima padėti iš Europos pusės, skatinant e, tvarų bendradarbiavimą. Kinijos komunistų partijos kongresas šį rudenį spręs dėl lyderio pasikeitimo, yra ir tam tikrų skandalų, E, kurie turi įtakos ir ekonominiam augimui ir turi įtakos pačios komunistų partijos prestižui. Ir tai galėtų būti proga demokratizavimui ir galbūt net tam, tikrai, tam tikrai Europos pagalbai. E, žmonės yra verčiami pa, pasakyti, kad jie yra ištikimi e, komunistų partijai ir um, ES ir Kinijos politika ir ypač priekybos ryšiai su Kinija ir Taivanu yra labai sąlygojami ir tos vidinės situacijos, vidinės padėties. Ir yra vis tų tokių nesiliaujančių negatyvių aspektų ir diplomatinių sunkumų. Tie negatyvūs aspektai neleidžia iš tikrųjų tokio stipraus postų, atsirasti tokiam stipriam postumiui priekybos santykiuose su Kinija. Žmogaus teisės. Kinija pabrėžia socialinės žmogaus teisės. Žinoma, tie, kurie aktyviai kovoja dėl žmogaus teisių, socialinių teisių, jie susilaukia Kinijos e, vyriausybės pagalbos. Tačiau kiti yra persekiojami baudžiamąją tvarką ir įkalinami ilgia, ilgiems metams, daugybį metų. Taigi, užuot paskatinus tuos piliečius, kurie uh, Taigi taip skatinami yra tie, kurie kovoja už socialinę žmogaus teisės. Kinijoje e, visur ir Kinijoje ir Tibete yra įrengamos stebėjimo e, kameros, todėl kovotojams yra kuo toliau to sunkiau. E, matome, kad Tibete vyksta religinis atgyjimas ir labai sunku jį sustabdyti. Ir tikrai reikėtų uh, toliau palaikyti kovą už, už pagrindinės teisės. Ir jų pagerinimas padėtų Kinijos įvaizdžiui. Kinijos užsienio politika. Galėtumėm džiaugtis tuo, kad Kinija tapo vienu svarbiausių, viena svarbiausių šalių tarptautinėje arenoje, bet tam Pekinas turėtų atlikti keletą žingsnių. Kinija turėtų būti atsakinga tam tikrais klausimais regione, kaip pavyzdžiui brandolinė grėsmė iš Šiaurės Korejos pusės, tam tikri veiksmai Afrikoje, kurie yra taip pat ir etiniai ir socialiniai klausimai. Taigi, pirmininkė, gerbiami kolegos, labai džiaugiausi galėdamas dirbti su šiuo pranešimu, labai daug pastangų įdėjau bet mačiau, kad reikėjo daug, daug ko ir atsisakyti, daug ką išbraukti, kad, kad galėčiau išsitekti tame. E, negalėjau kalbėti ir apie Kinijos santykius su kitomis šalėmis su, ir, ir, ir kitus klausimus reikėjo jų atsisakyti, bet uh, daug, galima, daug ką galima būtų spręsti ir pakeitimais. Taigi dėkoju ir lauksiu jūsų reakcijos. Mhm. First. Ačiū ponė Belderį. Pirmiausia, ponas Kasulydės iš EPP frakcijos šešėlinis pranešėjas. Ačiū ponė pirmininkė. Atsakydamas noriu pasakyti, kad pono Belderio pranešimas atsako ES poreikiams bendradarbiauti su Kinija. Pagalvokime apie jos e, dydį, apie gyventojų skaičių, apie iškylančią ekonomiką, dinamizmą, tos valstybės vaidmenį pasaulio priekyboje ir karinę galę, naują karinę galę. Pono Belderio pasirinkta struktūra atitinka poreikį bendradarbiauti Pareikiu bendradarbiauti ES su Kinija. Galbūt e, reikėtų labiau kalbėti apie santykius tarp žmonių, o ne tik apie santykius vyriausybės lygmenių. Nes dabar Kinijos žmonės jau studijuoja Europoje, europiečiai jauni žmonės dirba Kinijoje Ir jie iš vidaus labai puikiai žino, kaip e, tos valstybės, tos šalis yra tarpusavyje vertinamos. Yra pakeitimų, kuriais galėtume šiek tiek pakoreguoti, pagerinti tekstą. Pavyzdžiui, e, visuomenės legitimumas. Europoje visuomenės legitimumas patvirtinamas ir įvertinamas tik per teisėtus demokratinius rinkimus. Mes šį tekstą pakoreguosime, perfrazuosime. Uh, Dėl žmogaus teisių. Labai svarbu apie tai kalbėti. Aštuntoje pastraipoje labai gerai yra aptarta visa ši problema. Nereikia, kad šiame, tokiame pranešime būtų kalbama apie konkrečius atvejus. Netoks mūsų tikslas. Dėl e, Kinijos e, bendrosios atsakomybės. Čia reikėtų šiek tiek detaliau pakalbėti. Dėl to, kokią atsakomybę Kinė neša kaip saugumo tarybos nuolatinė narė, pažiūrėjus, Sirijos atveju ir panašiai, koks jos vaidmuo didžiame dvidešimtuke, kaip ji turi padėti e, pasauliui susiduriančiam su finansų krize. Taip pat e, turėtume galvoti ir apie pasaulio prekybos organizaciją, Aš e, džiaugiuosi, kad ponas Bilderis paminėjo, kad nereikia čia visko detaliai minėti, paminėti tik priekybos santykiai, bet turim bent jau pasakyti, kad dabar Kinija yra pasaulio galybė, kuri turi laikytis pasaulio priekybos organizacijos taisyklių. Aš manau, kad tą mes visi pritarsime. Tiek aš noriu pasakyti, aš nenoriu daugiau nieko išskirti. Ponas Belderis sakė, kad jis dar e, įtrauks įtampa tarp Kinijos ir Japonijos dėl e, sienų ir taip pat manau, kad reikėtų e, atkreipti dėmesį į tai, kas bus nuspręsta kitą savaitę per ES ir Kinijos vadovų susitikimą. Ačiū. Toliau ponas Bitikoferis, kitas šešėlinis pranešėjas. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Belderiui Jisai, kaip sakant, yra mūsų patyręs senioras, puikiai žinotės, kaip renkti tokius pranešimus. Ir žinau, kad jis tikrai labai daug nuveikė rengdamas šį pranešimą. Taigi, aš manau, kad e, mes e, esam toliau suinteresuoti vystyti mūsų tolesnį tokį draugišką ir glaudų bendradarbiavimą. Aš, tik, tai, aš turiu tik tai kelias pastabas. Aš manau, kad yra teisinga, kad e, strateginės partnerystės vystimo tikslas būtent tarp ES e, ir Kinijos turi būti atidžiai nagrinėjimas ir kontroliuojamas. E, mes turėtume visų pirma iškelti atitinkamus prioritetus, taigi būtent ieškoti bendrų sąlyčio taškų, Tačiau mes turime kalbėti ne tik apie kiną tokiu atveju, bet ir apie save pačius. Nes dėja matosi, kad e, Europos e, sąjunga iš tikrųjų nėra pernelik atvira Kinijos atžvilgiu. Ir kartais netgi valstybės narės konkuruoja tarpusavę, kuri užmės geresnių santykių su Kinija. Nes jos nori tam tikrų privalumų arba naudos iš Kinijos. Tačiau aš manau, kad e, mes aiškiai pasisakome už bendradarbiavimą, apie gairias mūsų bendradarbiavimo, apie standartus, būtent bendradarbiavant su Kinija. Mes nenorime e, beprasmės e, kooperacijos su Kinija. Mes norime teigiamų rezultatų, kažkokios naudos. Tai turi būti aiškiai pasakyta. Čia būtent mes norime ekonominės naudos, Ir e, šiuo atveju tarp valstybių narių yra tikrai dideli skirtumai ieškant ekonominės naudos Kinijoje. Tai nėra teisinga. Dabar kalbant apie teisinės valstybės principus, žmogaus e, teisės ir vertybės, man yra svarbiausia, kad mes e, ne tik atkreiptume didžiausią dėmesį į disidentus Kinijoje, bet atkreiptume dėmesį ir į dialogą dėl šių klausimų, būtent kritišką dialogą. Mes turime kalbėti ne tik apie disidentus, bet ir paliestam įvairius politinius klausimus tiek komunistų partijoje, tiek aukščiausia valstybės lygiuose. Nes piliečiai Kinijoje taip pat yra suinteresuoti savo teisų apsaugą būtent ir teisinės valstybės e, principų įgyvendinimu. Dabar kalbant apie mm, Kinijos politinį vaidmenį, aš manau, kad Junktinės Amerikos valstijos kaip tik būtent dabar a, kūrė a, didžiąją strategiją bendradarbiavimo su Kinija. Aš manau, kad Europa nėra suinteresuota būti E, tik tai, sakykime, kažkokiu elementu tokioje didžiulėje prieškinėje nukreiptoje strategijoje. Aš manau, tai turėtume irgi paminėti pranešime. Bet to reikia atkreipdėmėsi tai, kad e, santykiai tarp Kinijos ir Taivano yra teigiami. Bet e, yra neigiami santykiai tarp Kinijos ir tarp uh, Pietryčių Azijos kai kurių valstybių. Tai mes turėtume taip pat pabrėžti. Be to, mes turime e, kritiškai peržiūrėti savo lūkesčius. Būtent, ko mes tikimės iš Kinijos, kaip jinai elgėsi su savo kaimynėmis ir kaip elgėsi su kitomis e, valstybėmis visame pasaulyje. Aš manau, kad tai yra e, mūsų pagrindinis kriterijus mesgant santykius su Kinija. Nes Europa, žinoma, turi savų interesų e, Azijos valstybėse, todėl mes turime atkreipti į tai Kinijos dėmesį, kad mes nesame patenkinti dabartinę situaciją. Be to, žinoma, Kinija yra e, svarbus veikėjas pasaulyje. E, mes turėtume pabandyti įtraukti kinus į pasaulinės valdysenos struktūrą. Mes negalime tiesiog e, apsimesti, kad dabartinės struktūros pritaikytos yra 21 amžiui, sprendžiant ypač e, pasaulinės e, problemas. Čia mes turime atkreipti dėmesį į, pasau, į tarptautinį valiutos fondą ir apie galimą bendradarbiavimą sprendžiant įvairius finansinius klausimus su Kinija. Pane Kazirė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mano kolega Kasulydės ir kolega Butifer jau pasakė didžiąją dalį to, ką aš norėjau pasakyti dėl pono Belderio pranešimo. Manau, kad be bejonės aš e, turėjau šiek tiek pranašumų, nes aš skaitydama mm, Bastiano pranešimą, aš jau kitaip matau jo pranešimą, aš suprantu, kad kiekviename uh, E, puslapyje jis negalėjo surašyti visko, ko reikia. Todėl aš e, sutinku su juo, ką jis e, pasakė. Pirmiausia, norėjau dabar pasakyti, kad pirmiausia, kaip sakė Butikofer, mums reikia šiame pranešime dėmesį sutelkti į strateginę partnerystę su Kinija ir į mūsų laukiančius bendrus iššūkius su Kinija santykiuose, kuriuo, ar kontaktuose, kuriuos mes užmėsgėme su kiniečiais, buvo įdomu pastebėti tai, kiek sunkumų jie susiduria e, valstybės viduje. Ir kiek yra daug bendrų dalykų ten ir mūsų strategija Europa 2020. Ir e, galiausiai aš manau, kad mes galime maždaug vertinti tai, ko mes siekime ir ko jie siekia maždaug po dešimt metų. Pažvelkime mūsų ES 2020 strategiją. Tai yra lygiai tas pats gyventojų senėjimas, pensijų klausimai, ekonominės e, e, raidos skirtumai tarp pakrančių regionų ir centrinės Kinijos regionų. Taigi panašus iššūkiai mūsų laukia ir yra panašumų, panašių problemų, kurias mes turime spręsti. Aš manau, kad e, tuos dalykus labai svarbu pažymėti. Taip pat aš manau, kad visos E, problemos susijusios su žaliaja energetika, aplinkosauga, nors mes ir ne aplinkosaugos komitetas, mes puikiai žinome, kad e, tie dalykai egzistuoja, energijos klausimai, e, dirbožėmio užteršimo klausimai yra labai aktualūs ir mes apie tai turėtume kalbėti. Kalbant apie Kinijos kaip globalios veikėjos vaidmenį Čia irgi mes galim daug bendrų dalykų išskirti. Pavyzdžiui, Sirijos klausimų, Junktinių tautų saugumo tarybos e, klausimų, e, kitų instancijų, kuriuose mes dirbame su, su kartu su Kinija. Mes turėtume kartu žiūrėti galimybės veikti. Mes turime išvelgti, kaip mūsų interesai su Kinija sutampa. E, yra, aišku, ir klausimų, kuriais mes labai skiriamės. E, visiškai sutinku su tuo, e, kad reikia paminėti žmogaus teisės. Taip pat būtina kalbėti apie humanitarnės katastrofas, kurios ten gali egzistuoti. Aš sutinku e, su ponu Putikofer, kai jis sakė, kad aštunta pastraipa yra labai gerai suformuota. Bet bendrai, kai mes kalbam apie žmogaus teisės, aš nesakau, kad jos yra ne, nesvarbios ar kažkas tokio, bet mes turim suprasti, kad paprastai visai kitokiu stiliumi turim kalbėti apie žmogaus teisės. Ir galbūt čia yra formuluotės šiek tiek neteisingai parengtos, kai kalbam apie uh, komunistų partijos e, legitimumą trečiojo pastraifoje. E, lygiai taip pat, kai kalbame apie uh, tam tikrų partijų domina, apie partijos dominavimą, bet atleiskit, bet aš kartais, kai stebiu Junktinio Amerikos valstijų rinkimus, matau, kas ten dedasi. Kinijoje matėm, kad buvo korupcijos atvejai, buvo nustatyti ir jie buvo stebimi. Uh, kontroliuojami, buvo bandoma juos e, išspręsti. Patys kiniečiai bando kovoti su tokiais reiškiniais. Ne visada kitose pasaulio dalise tą matome. Todėl bendrai aš manau, kad stilių reikėtų pakoreguoti, pakeitimų pateikti galime. Tačiau džiaugiuosi, kad Bastijanas šią problemą dabar bando spręsti. Sernes buvo parengtas pranešimas prieš kurį laiką, bet dabar mes iš naujo galime pristatyti politinę e, viziją pakoreguota lygdant su Cernes pakeitimu. Ir taip pat manau, kad teisingai pasijoti, kad reikia Kinijos, Japonijos, Kinijos, Sirijos klausimą aptarti, įtraukti. E, Ačiū, toliau. Ponas Vatsonas. Šadau liberalų. Liberalų frakcijų šešėlinis pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Aš sveikinu pono Belderio pranešimą ir džiaugiuosi galimybę mums dar kartą peržiūrėti santykius su nepaprastai svarbia partnerė. Euro, e, Kinijos liaudės Respubliką. Viena iš e, klaidų, kurią dažnai padaro stebintieji Kiniją, yra ta, kad jie daro prielaidą, kad Kinijos komunistų partijos lyderių pasikeitimas beveik visuomet perinant prie jaunesnių lyderių, neišvengiamai e, pakeis ir politiką. Ne visuomet tai buvo. Ne visuomet tai būna. Valstybės interesai, valstybės kultūra nepasikeičia. Nors ir turėtume sveikinti lyderių pasikeitimą ir galbūt e, su tuo ateinančias naujas galimybės. Mes neturėtume pasiduoti tikėjimui, kad e, tokia kaita, kar, e, tokia naujos, toks naujos kartos ateimas atneš politinį liberalizavimą, papildomą ekonominio liberalizavimo, kurį pastaraisiais metais pastebėjome. Tačiau akivaizdu, kad ES ir toliau nori ir e, jai reikia e, aktyviau dirbti su Kinija. Ir aš pono Belderio dėmesį norėčiau atkreipti į tai, kad e, dabar maždaug 60 sektorinių dialogų yra užmėgta su Kinėje. Ir aš manau, kad tas skaičius bėgant laikui dar labiau išauks. Ir tai yra valstybė, kuri mums yra nepaprastai svarbi ekonomiškai, bet ir politiškai, jeigu norėsime išspręsti kai kuriuos e, didžiulius šiandienos pasaulyje iškylančius iššūkius. Pavyzdžiui, e, labai greitai augantis pasaulio gyventojų skaičius, vis didesnis migracijos spaudimas, klimato kaita, energetikos saugumas, kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir taip toliau. Todėl aš e, džiaugiuosi, kad turime galimybę uh, visą tai išsakyti ir aš pritariu pono Butikoferio nuomeniai. Neturėtume vertinti santykių tarp Junktinio Amerikos valstijų ir Kinijos kaip pavyzdžio Europai. Nors svarbu, kad mes jokių būdų nenuvertintume Junktinių Amerikos valstijų reikalavimo įgyvendinti pagrindinės demokratinės teisės Kinijoje mes vis tiek turime kurti savo politiką kiniečių, kinų atžvilgių. Vienas dar akcentas, kuris aš norėčiau, kad būtų išskirta šiame pranešime. Labiau reikėtų akcentuoti e, kinų kalbos mokymą mūsų mokyklose ir universitetuose. E, kinų e, mandarinų kalba yra kalbama 1,6 procento gyventojų pasaulyje. Tai yra nepaprastai svarbi kalba ir svarbu, kad, kad mes galėtume su ta valstybė bendrauti. Mes turėtume propaguoti šios kalbos mokymasi, nes tuo pat metu yra skleidžiamos žinios apie tos valstybės kultūrą ir mąstymą. Žinoma, yra sričių, kuriuose skirtumų daug. Ponas Belderis labai teisingai uh, atkreipia dėmesį į porą galimų e, karinių konfliktų Siša ir Nenša salose. Vyksta e, dar nemažai ginčių dėl Taivano. Mano frakcijos nuomonė ES ir toliau turėtų išlaikyti labai glaudžius santykius su Taivanu. Taivanas turėtų būti aktyviau įtraukiamas į vairias tarptautinės organizacijas, kuriuose tos šalies ekonominis statusas e, turėtų būti kaip geriausias koziris e, dalyvės teisėms. Dėl žmogaus teisės, aišku, turime kalbėti labai keista, kad tokia valstybė kaip Kinija, kuri prie žmonijos civilizacijos turbūt prisidėjo labiau negu bet kuri pasau kita pasaulio valstybė, vis dar tebe kankina uh, ir įkalina žmonės už įsitikinimus, už tikėjimą ar už politinius, e, politinius įsitikinimus, politinius disidentus. Mes e, Europoje, pavyzdžiui, keliame uh, E, susirūpinimą dėl sientologijos. Pavyzdžiui, sakome, kad tai yra pavojingas religinis e, kultas, sekta, bet už tai mes žmonių neuždarome į kalėjimus. Žmonės einantis sientologų bažnyčia nėra areštuojami. Lygiai taip pat turėtų būti Kinijoje. Mes e, žinome, kad policiniai disidentai ten yra, su jais yra elgiamasi ne taip, kaip reikia. Tai, tai yra kur kas didesnė nuodėmė negu bet kas kitas Manau, kad galime aktyvinti dialogą su Kinijos liaudės Respublikos žmonėmis ir bandyti panaikinti tokius skirtumus su mumis, apie kuriuos aš ką tik kalbėjau. Mano nuomonė, Kinijos ėjimas į Afriką nėra tokia didelė grėsmė. Kai kas kritikuoja Kiniją dėl to, e, kad ji tarsi išperka Afrikos e, valstybės. Bet pažvelkime į tai, ką viena iš Europos valstybių yra dariusi praeisiais amžiais. Tai netaip jūs markiai Kinija nuo to šalies skiriasi. Aš manau, kad turėtume skatinti vakarų Europos, Europos Sąjungos ir Kinijos bendradarbiavimą pagalbos besivysančiom šalims Afrikoje projektuose. Aš žinau, kad Kinija, turtinga valstybė, prisideda prie Afrikos valstybių vystimosi ir todėl nepaprastai svarbu, kad ta pagalba būtų skirta šalims, kuriuoms to labiausiai reikia. Daug tokių šalių yra Azijoje, bet labai daug jų yra ir Afrikoje. Todėl aš sveikinu šį pranešimą ir, kaip jau sakiau, labai norime toliau bendradarbiauti su ponu Belderiu, kad būtų sukurtas e, išsamesnis, platesnis, e, platesnė pozicija. Ačiū ir paskutiniai trys kalbėtojai ponė Andrikienė, pona Šulc ir pona Severin. Miss Andrikienė, you have the floor. Pone Andrikienė, žus jums. Uh, Ačiū ponė pirmininkė, aš sveikinu Basian Belderį parengus tokį pranešimą. Mano nuomonė, šis projektas yra gerai e, parengtas porą pastabų dėl tos pranešimo dalies, kurioje kalba apie žmogaus teisės. Man atrodo, kad ši pranešimo dalis yra nepaprastai svarbi. Pirmiausia, manau, kad žinoma, mes žavimės tų Kinijos piliečių, e, kurie e, e, galvoja socialiai atsakingai ir stengiasi propaguoti žmogaus teisės. Mes žavimės jų drąsa. Ir taip pat jie kalba apie e, pavojų žmogaus teisė Kinijoje. Mes turėtume e, pasmerkti oficialaus keršto tiems Kinijos piliečiams atvejus. Mes tikimės, kad atsakinga Kinijos e, valdžia griežtai laikysis vidaus ir tarptautinių žmogaus teisės nuostatų. Manau, kad šiame pranešime yra labai svarbi pastraipa, kurioje kalbama apie E, svarbių Kinijos vyriausybės e, e, pastangų pripažinimą, pastangų Tibetą ir Ksinčianą ekonomiškai puoselėti ir įtakoti tradicinį gyvenimo būdą tose šalise. Mes norime, kad Kinijos vyriausybė elgtųsi politiškai atsakingai ir uh, reikšmingai įtrauktų Tibeto ir Uigur žmonės į valdymą, įskaitant išteklių valdymą ir ekonominės plėtros prioritetus. Be to turėtų būti gerbiami, o nenumenkinami kultūriniai e, dalykai, tokie kaip kalba ir religija. Mes turėtume labai tvirtai pareikšti, kad Kinijos vyriausybė nepasieks ilgalaikio stebėjimo nei Tibete, nei Ksinčiane ir nesukurs taikos tarp kinų, tibetiečių ir uigūrų, jeigu juos asimiliuos, sunaikins jų kultūrą ar pritaikys e, represinės e, policinės priemonės ar saugumo priemonės. Šiame pranešime mes turėtume raginti Kinijos e, vadovybę pradėti uh, E, kinų tibetiečių dialogą, kuris e, užstrigo nuo 2010 metų sausio mėnesio. Galiausiai dabar mes turime naują ES e, vyriausią žmogaus teisų įgaliotinį. Šis aukštas ES pareigūnas turėtų patekti į tas Tibeto vietas, kur vienuoliai deginasi ir Kinijos valdžia ir ES turėtų susitarti dėl darbo atvarkės, kurioje būtų skirta pakankamai laiko įvertinti Kinijos politiką ir tibetiečių rūpešius tose teritorijose, kurios e, kenčia nuo didžiausių protesto bangų. Baigdama galiu tik pakartoti tai, ką sakė kolega Vatsonas dėl galimo ilgalaikio pokyčio. Uh, E, Kinijos valdžioje. Mes apie tai turėtume kalbėti pranešime. Ačiū. Mr. Scholz, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, pana Šolz. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau iškelti vieną klausimą. Įdomi, įdomi labai diskusija kilusi šiandien. Kok, kokia, koks yra tikslas šio pranešimo, kodėl mes būtent dabar šį pranešimą rengėme. Ar mes tikrai esame dabar toje pozicijoje, kurioje norėtumėm būti kaip ES, ES ir Kinijos bendradarbiajimo partnerystės prasme. Man atrodo, kad reikėtų pakeisti požiūrį, nes mes laikomės tradicinio ES požiūrio į bendradarbiavimą su kitomis šalimis, bet ES ir Kinijos bendradarbiavimo atveju reikia sustaikyti su faktu, kad mums pirmiausia reikia suprasti, kad 1,3 milijardai žmonių nori gyventi tokiu, tokiais pačiais standartais kaip mes. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia e, ištekliams, energetikai, maisto saugai ir taip toliau. Vakar Arte kanale buvo kalbama apie ES valstybių narių ir ir Kinijos veikėjų Europos vidinėje rinkoje santykiai ir problemas. Kalbame apie darbo vietas, apie Europos pramonę, kuriai kelia konkurencija Kinijos e, pramonė Europos rinkoje, vidinėje rinkoje. Reikia suvokti, kad tai yra pasauliniai iššūkiai abiems pusėms. Ir kaip ponas Watsonas sakė, kaip ponas Spikovas sakė, ponė Dekaiza kalbėjo, reikia kelti abipusį klausimą. Rytoj vyks Kinijos ES užsienio sustikimas, e, o vėliau Pietų Korejos, Kinijos ir ES. Žodžiu, tai reiškia, kad mums reikia peradresuoti, pakeisti politinį bendradarbiavimą su šiomis šalimis. Šiam Galėčiau pritarti daugumai pastabų, bet taip pat norėčiau pasakyti, kad jeigu kalbame apie konkurencingumą, konkurenciją e, Kinijos su ES, Kinijos su JAF ir taip toliau, ką tai reiškia atlyginimams, darbo vietoms, e, ką tai reiškia pramoniai, ekonomikai, tai yra pasauliniai aspektai, jeigu pavyzdžiui Vokietijoje Vokietija turi vidinėje ES rinkoje atitinkamas strategijas, kad galėtų eksportuoti. Vanasi, šita vidinė ES problema turės tiesioginę įtaką ir santykiams su Kinija. Taip pat ar Kinija po 20 metų, kai trūks 200 milijonų darbo jėgos, ką tada Kinija darys, ar jinai susidurs tokiamis problemomis, kaip mes dabar susidurėme. Taigi, dabar uždami šitą pranešimą turime puikią progą pakeisti mūsų mąstymą apie bendradarbiavimą su Kinija ir apie tai, kaip mes ateityje kovosime su problemomis ir iššūkiais labai mm, esu, esu pasiruošęs bendradarbiauti su pranešėjais ir pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais, iškelti tam tikrus klausimus ir taip patobulinti pranešimą. Pirmininkas, ačiū. Paskutinis kalbėtojas, ponas Severin. Ačiū, pirmininkė. Tai tikrai labai svarbus pranešimas, nes kalbama apie be galo svarbius klausimus Nereikia jau ginčytis ir svarstyti, ar Kinija yra svarbi partnerė, kodėl jinai svarbi. Tai ne tik svarbi partnerė, tai pasaulio lygmens partnerė. Vieni mano, kad Kinija stipriai kyla, o kiti mano, kad jinai jau pakilo į mm, pagrindinės aukštumas. Manau, kad šitas dokumentas yra ypatingai svarbus, todėl jį reikia tobulinti, kad jis būtų dar aiškesnis, kad būtų aiškiau pasakyta, kodėl Kinė mums yra tokia svarbi. Iš šito požiūrio taško norėčiau pabrėžti, kad šitas puikus dokumentas, jame visgi labai daug šnekama apie tai, ko mes tikimės iš Kinijos ir netiek daug kalbama apie tai, ko mes tikimės iš savęs. Kitaip tariant, ką mes turėtumėm padaryti, kad šiuos santykius e, pakeistumėm taip, kad jie tarnautų kuo daugiau mūsų interesams. Taigi manau, kad būtų naudinga ponui Belderiui paaiškinti, kodėl ši partnerystė yra strateginė, yra vadinama strateginė, kodėl jinai yra strateginė. Aš tuo tikiu, bet reikia pabrėžti, kodėl taip yra, kodėl mes ją tokia laikome ir kokie yra mūsų strateginiai interesai santykiuose su Kinija. Kalbant apie strateginius interesus, reikia pabrėžti, uh, pasaulinio balanso poreikį. Čia kalbu ir apie ekonominę pusiausvyrą, ir karinę, ir e, aplinkosaugos pusiausvyrą. Taip pat labai svarbu žiūrėti į Kiniją ir ne tik kaip į nacionalistinę e, jėgą, bet ir kaip tą švelnėją jėgą, tarptautinę švelnėją jėgą. E, kaip galėtumėm paskatinti Kiniją tapti nestipriaja, ne, ne, ne žiauriaja jėga, o vadinama e, švelniaja jėga. Taigi, todėl, mano nuomonė, mums reikėtų atsakyti į klausimą, ką mes padarysime ką Kinija galėtų padaryti. Žinoma, mes galime kelti reikalavimus ir prašyti, nežinau, ar galėtumėm pamotivuoti, sumotivuoti Kiniją daryti tai, ko mes norime. Bet kalbant, tarkime, apie įtaką Afrikoje, žinoma, mes konkuruojame su Kinija. Galėtumėm jų paprašyti ne taip aktyviai ten plėstis, bet galėtumėm galbūt, gal tai nebus labai mm, veiksminga, galbūt reikėtų kalbėti apie tai, kaip mes elgiamės, kaip perbalansuojam savo įtaką Kinijoje ir Afrikoje. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad šitas pranešimas, kaip ir ši partnerystė, e, yra nusipelniusi pačios didžiausio, pačio didžiausio dėmesio, nes čia kalbame apie savo geopolitinius, geostrateginius strateginius tikslus ir mūsų vertybės. Visada kyla problemų visose partnerystėse, bet šita, šitos problemos yra ypatingai svarbios. Dabar šiekščiu savo nuomonę. Kol geostrateginiai klausimai nebus pakankamai išplėtoti ir ES geostrateginiai tikslai ir problemos nebus išspręstos, tikrai labai nereikėtų, nereikėtų tikėtis, kad Kinijoje bus primtos mūsų vertybės. Mes negalime eksportuoti savo vertybių, neišsprendę geostrateginių, geopolitinių problemų su Kinija. Tikrai nebus sėkmės ir santykiai bus užšaldyti ilgiems metams. Reikia pergalvoti ir perkurti tą bendradarbiavimą ir santykius su Kinija, žiūrint iš kitos perspektyvos, iš geostrateginės perspektyvos, ir mūsų vertybių, ir mūsų interesų perspektyvų. perspektyvos. Ačiū. Pone Belder, ar norėtumėt atsakyti, ar ne? Labai trumpai. Dank, eh, ale... Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė ir sureagavo į mano pranešimą. Norėčiau pabrėžti, kad šis pranešimas nėra baigtas, darbas dar vyksta. Taigi, kai kurios pastabos, kai kurie pasiūlymai tikrai galės būti įtraukti. Tikiuosi, kad puikiai bendradarbiausim su šėliniais pranešėjais iš skirtingų frakcijų. Ir peržiūrėsime visus pakeitimus. tikrai yra daug išmanančių apie santykius su Kinija. Buvo kalbėjama apie strateginę partnerystę. Ir buvo kalbama apie mūsų požiūrį, apie ES politiką, valstybių narių politiką. Yra labai sunku kalbėti ES šio klausimu vienu balsu. Labai įdom, įdomias nuomonės išgirdome. Dar vyks vienas nuom, pasikeitimas nuomonėmis. ES ir Kinijos santykiai yra tikrai labai svarbus ir norėčiau pabrėžti, kad e, dvi šaliai santykiai irgi labai svarbus. Reikia geriau suprasti atskirus visuomenės narius, atskiras visuomenės grupės. Niderlanduose Kinijos, kinų kalbos ir kinų literatūros e, pamokos, kuo toliau to darosi e, pat paklausesnės ir taip me, jaunesnioji karta gerai, geriau supras Kinijos kultūrą. Priminsiu kolegos, kad pakeitimus galima pateikti iki lapkričio 9 dienos, atsiprašau, spalio 9 dienos 12 valandos. Liko du klausimai, kuriuos svarstysime kartu. Susitarimas, kurios teigiama ES bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija. Ir kitas klausimas, aštuntas klausimas, susidarimas, kuriuos teigiama ES bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija. Pranešėjas Jose Ignacijos Olefrankas Sančias neįra. Žodis jums. Gracias, señor presidente. Eh, no me va a tomar mucho. Ačiū pirmininkė. Neišsiplėsiu pristatydama šiuos pranešimus. Man atrodo, kad visi puikiai žino, kokios čia pagrindinės problemos. Mes jau ankstesniuose posėdžiuose apie tai kalbėjome. Kaip komiteto nariai žino, dešimtų metų e, gegužės mėnesį baigėsi dėrybo šio klausimu Taigi dabar Europos parlamentas pagal naujas, naujasias kompetencijas, pagal Lisabono sutartį turėtų ratifikuoti šitą, do, šios dokumentus. Norėčiau pranešti, kad mes neturime jokių galimybių pakeisti. E, komisijos ir 27 valstybių narių vykdytų dėrybų sąlygas, bet galime pasakyti taip arba ne. Kaip žinote, mano pozicija yra tokia, kad manau, jog šitie susitarimai yra labai naudingi ir Centro Amerikai, ir ES valstybėms narėms, todėl siūlyčiau sakyti taip. Taigi, pirmininkė, kaip jūs pats sakėte, reikia atskirti rezoliuciją, rezoliucijos projekto 67 e, pakeitimai buvo e, pateikti ir, kit, ir kita dalis e, pakeitimų buvo pateikti kita, dėl, dėl kito dokumento. Ir buvo čia pateikti du pakeitimai iš žaliųjų frakcijos ir, <clears throat> ir iš tos frakcijos. Ir jie prašo, kad būtų balsuojama prieš, kad e, parlamentas neratifikuotų šito dokumento. Taigi nėra čia ką ilgai aiškinti ir tiesiog savaime suprantama, kad e, šitie du pakeitimai yra, eina viena kryptimi ir jie visiškai eina priešinga kryptimi nei mano kaip pranešėjo nuomonė, nes parlamentas jau senai mano, kad strateginė regioninė partnerystės srityje šitas dokumentas yra labai naudingas siekiant po, ES politinių e, ir plėtros tikslų Taigi dėja šitos, šitų dviejų pakeitimų negalėsime priimti. Kalbant apie rezoliucijos projektą, galiu pasakyti, kad yra ket, e, pakeitimų iš keturių politinių frakcijų. E, pone Beber iš Alde frakcijos, jinai yra šilne pranešėja, pateikia pasiūlymų, tie pakeitimai yra tikrai labai išmintingi ir jie eina tą pačią e, linkme kaip ir mūsų pagrindinė nuomonė. Ir iš tikrųjų jas reikėtų atsižvelgti. Ta pati pasakyčiau ir apie pono Ovijol, socialistų pateiktus pakeitimus, e, kai kur galėtumėm surasti kompromisu ir kartu galėtumėm patobulinti šį tekstą. Iš karto sakau, kad mašas nusteigęs teigiamai dėl šių pakeitimų. Kalbant apie pono Meyer ir ponos Lunačiak pakeitimus, šie pakeitimai savaime suprantama. E, atitinka tuos pakeitimus, kurie buvo pateikti rekomendaciniam projektui. Aš tikrai esu nusiteikęs dialogui ir um, su ponu Meiriu jau esu kalbėjęs Ir jis irgi yra nusiteikęs konstruktyviai bendradarbiauti. Žinau, kad jo frakcija nusistačiusi prieš e, laisvą priekybą, kuri kyla iš šių dokumentų, bet kitais klausimais mes radome bendrą sprendimą ir aš pasižymėjau, at, at, atsižvelgsiu į jo pakeitimus. E, nors kai kuriuose vietose jo politinė frakcija žada susilaikyti, E, tai buvo derintis dėl kitų pakeitimų, o ir dabar aš esu nusiteikęs dėrėtis. Pone Lunačiak sakau tą patį, mielai aptarsime jos pakeitimus, bet jai teks suprasti, kad, kad ir kaip esu nusiteikęs bendradarbiauti, jeigu jos nuomonė yra visiškai priešinga mano nuomoniai, kad ir kaip gerai atvirai būtų ji nusiteikusi ir aš nusiteikęs, nežinau, ar pavyks surasti kompromisą, bet iš karto sakau, kadangi spalio 10 bus balsuojama dėl šio dokumento, pirmininkė, norėčiau, kad ir jūs pasižymėtumėt, spalio 10 dieną bus balsuojama, taigi poniai Lunačiak prižadu pasistengti, e, užmėgsti dialogą ir surasti kompromisą, bendrą sprendimą kuris, mano nuomonė, visgi yra, būtų sudėtingas, nes jų nuomonė, šios frakcijos nuomonė yra visiškai priešinga. Uh, Bet, kaip sakiau, pirmininkė, šiomis kryptimis turės vykti debatai. Tie du pakeitimai, kurie visiškai nepriimtini, ir 67 pakeitimai, dėl kurių dėrėsimės, ir e, laukiu susitikimo su šešėliniais pranešėjais ir ieškosime bendro sprendimo rengiančių dokumentą. Ačiū, sako pirmininkas. Objas, please, you have the chair. You have the floor. And the chair. Obijos žodis jums. Gracias. Muy rápidamente porque. Ačiū. Labai greitai, nes iš principo mes viskam pritarėm. Pritarėme teigiamam asociacijos susitarimo vertinimui. dėl teisėkuros rezoliucijos, kurioje parlamentas gali parodyti tam tikrą savo prioritetus ar savo nuomonę. Manome, kad yra labai svarbu pripažin... E, pabrėžti žmogaus teisės ir demokratiją, kad tai yra absoliučiai būtinas ramstis. Taip pat e, kalbėti apie asimetrijas tarp abiejų regionų. E, trečia, pilietinės visuomenės dalyvavimas įgyventinant šį susitarimą. Ketvirta, periodinis vertinimas e, šio dokumento įgyvendinimo iš tarybos pusės. Taip pat dokumento peržiūrėjimas atsižvelgiant į rezultatus. Ir penkta komisijos įkūrimas, kuri kiekvienais metais mūsų parlamente aptartų metinį, metinį įgyvendinimo rezultatą dokum, šio dokumento. Žinoma, reikėtų pabrėžti žmogaus teisų pažeidimus, asimetrijas ir kitas problemas mūsų šitų dviejų regionų santykiuose. Man labai nepatiko, kad tarptautinės priekybos komiteto atstovas pasakė, kad šis komitetas bus šios asociacijos, šio, šio dokumento sąžinės balsas. Man atrodo, kad taip kalbėti negalima. Reikia atskirti komercinius interesus kit, nuo vertybių. Tie prekybiniai interesai tai būtų, jie išreiškiami labai konkrečiai, o vertybės išreiškiamos visiškai kitų lygmenių. Ir žinoma, dabar ekonominė krizė, kuri sukretė Europą ir šiek tiek kitai, bet irgi sukretė Centrinę Ameriką. Uh, iš tikrųjų jų turi e, labai dėlės įtakos e, visuomenės požiūriui į politiką ir tai, kad politika dažnai remiasi tik tai interesais ir retorika. Taigi man, pono Degut, šis pasakymas labai nepatiko. Manau, kad toks požiūris yra ne tik neteisingas, bet ir labai gal net įžeidžiantis turint galvoje mūsų išsikeltus tikslus bendradarbiaujant su Centrinė Amerika ir su kitais regionais. Pirmininkas, ačiū. Kitas kalbėtojas, ponia Lunačiak. Gracias, senor prezidente. Ačiū, germas pirmininkė. Kaip ponas Alafrankas sakė, iš tikrųjų mano frakcija nusprendė nepalaikyti atsisakyti šio dokumento, nes manome, kad šis dokumentas eina tą kryptimį, kurio mums norėtųsi, kad būtų einama bendradarbiaujant su Centrinė Amerika. Norėtumėm, kad būtų kalbama ne tik tai apie ekonominius santykius, kaip yra šiame dokumente. Norėtumėm, kad būtų desnis dėmesys kreipiamas į tų asimetrijų e, išlyginimą ne tik tai tarp ES ir Centrinės Amerikos, bet ir pačioje Centrinėje Amerikoje ir dabartinėje dokumento redakcijoje to mes tikrai nematome. Ir mes kaip parlamentas, kaip žinia, negalime nieko pakeisti pačiame susitarime. Jį beliko tik ratifikuoti, taigi aš tiesiog nematau nematau galimybės balsuoti už šį dokumentą. Taip pat buvo kalbama apie pono Salafrankos pranešimą. Taigi norėčiau padėkoti už tai, kad jis išreiškė norą bendradarbiauti, užmėgsti dialogą, gal pasižiūrėti, dėl kokių pakeitimų galėtumėm sutarti iš mūsų pusės ir kolegos Mayer ir kitų kolegų. Bono Biol pakeitimai yra pateikti, kuriems mes galėtume pritarti, bet kol kas matau, kad būtų sudėtinga mūsų frakcijai balsuoti už. Nematau galimybių, kad tas dokumentas būtų taip pakeistas, kad mes galėtume bent susilaikyti. Bet žinoma, esu atvira E, dialogui, galbūt ir yra kokių nors kelių, nors man atrodo neįmanoma, bet parlamento esmė yra ieškoti kompromisu. Norėčiau konkrečiai paminėti kelias problemas. Pirmiausia, ta asimetrija, apie kurią jau kalbėjau, ne tik tai tarp ES ir Centrinės Amerikos, bet ir pačioje, pačiame Centrinės Amerikos regione. Taip pat iš mūsų požiūrio taško nėra pakankamai paminėta, kova su, su, su skurdu ir neligybė, ypač tam, tikros, tam, tikrų, tarp tam tikrų etninių grupių regione. Taip pat nekalbama apie e, darbo padėties, aplinkosaugos padėties e, gerinimą. Mano frakcijos nuomonė šie klausimai susitarime neatsispindi, e, pranešime irgi. E, Taigi, kaip sakiau, tikiuosi, kad susitiksime prieš balsavimą, žiūrėsime, kokiu rezultatu galima pasiekti, bet e, nieko neprižadu ir negaliu pasakyti, kad būčiau didelė optimistė, e, kad bus pasiektas susitarimas. Ačiū. Ačiū paskutinis kalbėtojas, ponas Angurakis. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau užtikrinti ponas Franką, kad e, ir iš esmės Vilio Mairio žodžius jam e, perduosiu. Dėja, jis pats negalėjo atvykti, tačiau uh, jisai teigia, uh, vis dėlto mes sieksime, kad uh, būtų išreikšta jo nuomonė ir mūsų frakcijos nuomonė. Uh, iš esmės mes esame e, prieš šitą susitarimą. Aš bet kokiu atveju ponas Salafrankos nuomonę perduosiu toliau Vili Majeriui, tačiau bet kokiu atveju noriu e, pabrėžti, kad mūsų frakcija tikrai prieštarauja šiam susitarimui. Mes patikėme apie 30 pakeitimų e, siekdami pagrysti mūsų nuomonę, kuri, kuri nesutampa su kitų frakcijų nuomonė. Šiuo metu negaliu pateikti šių argumentų, tačiau iš esmės šis pasaulio regionas, tai yra Centrinė Amerika, vis dar yra kamuojama įvairių problemų. Tai yra žemė, žmogaus teisės pažeidinėjimas vyksta. Netgi suginkluoti konfliktai, kai, pavyzdžiui, Hondūre buvo kai kurie aktyvistai, kovojantis už demokratiją, nužudyti. Uh, Taigi aš manau, kad m, mm, trys ramšiai - tai politinis dialogas, bendradarbiavimas ir augimas m, nėra atspindėti dabartinėme mūsų susitarime. Mes bandome iš esmės viską spręsti vien tik tai plėtodami prekybą su Centrinė Amerika. O čia laisvosios prekybos elementai, žinoma, įtraukiami, tačiau jie neatspindi nei mūsų vertybių, nei ES gali e, per savo turimas priemonės mm, paremti e, demokratėjimo bei taikos procesų Centrinėje Amerikoje. E, kitas dalykas Dabartinė politika, kurią vykdo Junktinės Amerikos valstijos ir Europos Sąjunga, ypač prekybos arba ekonomikos politika, visų pirma, kenkia mažosioms vidutinėms įmonėms Kitas dalykas, mm, aplinkosaugos klausimai taip pat yra labai svarbus, ypač mūsų frakcijai. Mums e, nepriimtina e, tai, kaip elgiamasi su demokratinėmis organizacijomis, su pilietinės visuomenės organizacijomis. E, vyksta įvairūs sustikimai su šių organizacijų atstovais, tačiau tiesiog pasikeičiama informacija tose posėdžiuose ir nieko daugiau nevyksta. Dabar dėl žmogaus teisų apsaugos. Žinoma, yra tam tikra nuostata įtraukta į susitarimą. Būtent, kad, kad galima, sakykime, nutraukti susitarimą galiojimą, jeigu pažydžiamos žmogaus teisės, bet nėra jokio kontrolės mechanizmo, kuris būtent ir prižiūrėtų, ar pažydinėjamos tos žmogaus teisės. Bet to nėra e, jokios nuostatos dėl nebaudžiamumo. Jūs žinote, kad e, daugybė žmonių slepiasi nuo teisingumo tose valstybėse. Ačiū, kolegas Lapranka, kad jūs reaguotumėte. Ačiū labai trumpai, norėčiau padėkoti visiems kolegom, objos, pono objos, dėl jung, e, žmogaus teisų, apie tai kalbama pirmame straipsnėje ir tikrai galėtumėm sustiprinti šitą, šito straipsnio formulavimą. Uh, E, asimetrijos yra paminėtos įvairiose vietose šio dokumento. Mes taip pat pritarėme mm, pilietinės visuomenės atitinkamas mechanizmams ir kalbant apie periodinį įvertinimą, manau, kad mm, parlamentas turi vykdyti savo kompetenciją ir uh, pagal tinkamus par, e, parametrus vertinti tam visų pasirašytų susitarimų vykdymą. Taigi tikrai nėra jokių problemų, galima būtų išspręsti e, pono Obijol išreikštas pastabas. Pone Lūna, čia galiu pasakyti, kad kova su skurdu ES yra pasirašiusi susitarimus su trečiosiomis šalimis ir taip tikrai e, stipriai pakeitė situaciją ir suprantame, kad e, geriau gyvenančios visuomenės turėtų prisidėti prie skurdo problemų sprendimo. Dėkoju jūsų, už jūsų nusteikimą ieškoti dialogo, užmėgsti dialogą ir žiūrėsime, kokius sprendimų galime rasti šiame dokumente. Jūs taip pat kalbėjote apie, apie tai, kad netikite apskritai tokiais susitarimais, tam aš negaliu pritarti. Ir mes pirmininkė pabaigai norėčiau pasakyti, kad tos šalis yra demokratinės šalis e, kuriuose vyksta rinkiminiai procesai, kai kurios iš šių šalių laikosi politinės ideologijos, kuri, kuri yra artima, e, kaip San Salvadoras arba Nikuragva, kuri yra artima e, kairiosiams politiniams e, pažiūroms, bet, bet kuriuo atveju, kaip sakiau ponui Mėriui, susitiksime, užmėgsime dialogą ir e, ieškosime kompromisų, galbūt įmanoma įtraukti tam tikrą išimtį, bet bet kuriuo atveju uh, tikrai esu nusiteikęs ieškoti sprendimų ruošiant šį pranešimą. Ir tikiuosi, kad juos rasime, kaip sakė kolega iš. Paskutinis kalbės e, kolega. Suprantu, kad čia atsiskleidžia skirtingi politiniai požiūriai mūsų frakcijų, bet e, tikiuosi, kad kiek įmanoma galėsime ieškoti sprendimų ir užbaigti šitą dokumentą. Taigi, pirmininkė, tokie būtų apibendrinimai ir dar kartą dėkoju visiems kolegoms už e, pastabas ir pasiūlymus. Pirmininkas, ačiū. Priminsiu, kad dėl šio klausimo bus balsuojama spalio 10 dieną. Ačiū visiems. Okay. The meeting now is, is in camera. Eh?